Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, may I... Gerbiami komiteto nariai, mėly kolegos, labai prašyčiau sėstis į vietas, iškart pradėsime mūsų posėdį. Ir norėčiau dabar labai karštai, labai šiltai pasveikinti Rumuniją, pirmininkaujančią dabar ES taryboje tai pirmasis mūsų komiteto susitikimas su Rumunijos atstovais. Labai džiaugiamės, kad jūs atvykote. Žinote, kad baigėsi parlamento kadencija. Mes iki balandžio vidurio dirbsime, po to vyks rinkimai į Europos Sąjungos parlamentą gegužės pabaigoje, taigi norime kuo daugiau darbų užbaigti per ateinančias kelias savaitės, jei norime balsuoti dėl mūsų dėrybų rezultatų. Tai balandį turėsime tą galimybę. Taigi darbai daug, darbų daug. Rumunija pirmą kartą pirmininkauja. Tai sveikiname Jūs, noriu pasisveikinti su Rumunijos energetikos ministru Antono Antonu. Antonu Antonu ir ryšių ir informacinės visuomenės ministru Aleksandru Petresku. Ministras Anton atsakingas už energetiką, taip pat ir už brandolinę energetiką. Kai kurie kolegos galbūt ir pateiks klausimų susijusių su klimatu, nes tai glaudžiai su energetika susijusius rytis, o ministras Petresku yra atsakingas už informacijos ir ryšių technologijas, taip pat už skaitmeninį Europą, kaip jau minėjau, skaitmeninės Europos programai ateitie bus skirti 9 milijardai eurų. Dabar kas vyksta, kokie darbai vyksta energetikos srityje ir ko tikimės, kokios pažangos tikimės Rumunijai pirmininkaujant. Tai yra Europos infrastruktūros tinklų priemonė, toliau bendros taisyklės dujų vidaus rinkoje, toliau elektrinių, brandauninių elektrinių uždarimas ir Europos brandolinio saugumo priemonė, toliau padangų žymėjimas priklausant nuo mm, kūro efektyvumo ir kiti esminiai parametrai, bei taip pat energijos veiksmingumo direktyva ir energijos sąjungos valdymo reglamentas. Dabar kalbant apie informacinės ryšių technologijas bei skaitmeninę darbo tvarkę, tai vėlgi kalbame apie Europos tinklų priemonę, Connecting Europe Facility, skaitmeninį Europos programą ir ir Europos kibernetinio saugumo pramonės technologijos ir tyrimų kompetencijos centrai ir nacionalinių koordinavimo centrų tinklas. O kalbant apie viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį naudojimą, tai tas failas kaip tik e, ta tema jau vakar buvo užbaigta. Taigi jos nebėra ant mūsų stalo. Tai, mėly svečiai, norėčiau pasiūlyti tokią mūsų diskusijų eigą. Galbūt ponas uh, Antonas Antonas pradės, e, pateiks savo pristatomąją kalbą, o tada e, pateiksim klausimus, tikimės, kad į juos bus atsakyta, o tada kitas mūsų diskusijų punktas bus informacinių ryšių technologijų punktas. Tai dabar norėčiau e, kreiptis į poną ministrą Antoną, kad jis pradėtų mūsų diskusijas. Dėkoju gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pirmininkė Buzekai, gerbiami parlamento nariai. Šiandien esu Europos parlamente ir įtrė komitete, kad galėčiau pristatyti Rumunijos pirmininkavimo prioritetus ir džiaugiuosi galėdamas tą padaryti. Ypač norėčiau padėkoti jum, ponė Buzekai, už tai, kad pakvietėte mane į šį komitetą ir suteikėte galimybę pristatyti Rumunijos šešių mėnesių pirmininkavimo programą. Taip pat norėčiau padėkoti prieš mus pirmininkavusiom valstybėm. Labai svarbu, kad mes galėtume e, tęsti tuos darbus, e, kuriuos vykdė Austrija. Europos parlamentas atstovauja Europos piliečiams ir yra vienas e, didžiausių Europos projekto rėmėjų. Dėl to bendradarbiavimas su parlamentu labai svarbus pirmininkaujančiai šaliai labai svarbus, atliekant visą tą teisėkuros darbą, kurį esame nusimatę, nes tai turi tiesioginį įtaką Europos piliečių gyvenimui. Ir dėl to mes esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su kitomis Europos institucijomis. Suprantame, kokią atsakomybę mums tenka šiuo metu, suprantame, kokie iššūkiai mūsų laukia ir Mm, Rumunija, kaip pirmininkaujantis šalis, bus tas sąžiningas tarpininkas, sąžiningas e, katalizatorius, e, siekiantis prisidėti prie e, visų darbų ir siekdamas jų užbaigimo. Taip pat ir energetikos ir klimatos rytyje. Rumunija puikiai supranta, kokia yra to bešališko mm, tarpininko rolė. Taip pat supranta tą sudėtingą situaciją, kuri dabar yra. Mes turime realias ambicijas ir sieksime konkrečių rezultatų įgyvendindami Europos darbo tvarkę. Ehm, mes mm, sieksime konsoliduoti kad Europa būtų tvirtesnė, labiau konsolizuota, konsoliduota, įgyvendinant sanklaudos politiką. Norime didinti tą sanklaudos lygį tarp valstybių narių ir mm, tai reikalinga, kad galėtume įgyvendinti įvairias politikos kryptis. Taip pat ir energetinio saugumo srityje ir stiprinant tą pasaulinį ES vaidmenį. O dabar norėčiau bendrai pristatyti mūsų pirmininkavimo programą. Rumunijos pirmininkavimas remiasi keturiais ramščiais - ekonominė ir socialinė konvergencija, patvari energijos politika, atspari energijos politika, saugus pereimas e, prie naujų energetikos rūšių, e, siekiant e, tų tikslų, kurie yra numatyti energetikos išteklių ir klimato kaitos srityje. Taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti deramą finansavimą esminiams infrastruktūros projektams ir reikia ne tik energetikos politiką vykdyti, bet turime taip pat turėti reikalingas, reikalingą skaitmeninę infrastruktūrą, vykdyti klimato diplomatiją, investuoti į transporto technologijas ir į mokslinius tyrimus. Kalbant apie vartotojus, tai norėčiau pasakyti, kad mes siekiame, kad piliečiai būtų visų mūsų pastangų centre, kad galėtume sutelkti savo veiksmus, diversifikuodami energetikos šaltinius, kad galėtume užtikrinti apsirūpinimo energiją, saugumą ir įperkamą energetiką. Europos parlamentas kartu su Europos komisija yra mūsų patikimi partneriai siekiant šių tikslų. Kalbant apie energetiką, mūsų prioritetai yra yra sugrupuoti į du blokus. Pirmiausia, toliau įgyvendinti energetikos sąjungą, čia kalbame apie teisėkuros aspektą ir antrą, Europos e, Sąjungos energetikos sistemos ateitis. Čia kalbame apie ne teisėkuros veiklą. Mes suprantame, kaip svarbu tęsti pastangas įgyvendinant energijos sąjungos iniciatyvas E, tęsti tuos pradėtus darbus ir čia mes toliau dirbsime teisėkuros srityje. Mes sieksime, kad būtų patvirtinti sutarimai e, susiję e, su rinkos dokumentais Ir žinote, kad e, praėjusią savaitę buvo pasiektas e, per korę per postį politinis susitarimas. Mum, e, mūsų pirmininkavimo metu tęsime tuos darbus. O kalbant apie susitarimą koreperę, tai buvo susitarta dėl direktyvos ir reglamento elektros vidaus rinkos srityje. Aišku, kad savo darbose mes atsižvelgsime į teisėje kuros institucijų išreikštą politinę valią. Energetikos darbo grupėje toliau vyksta darbai. Ir kalbant apie dujų direktyvą, tai šis, ši tema yra labai politiškai jautri ir valstybės narės dar yra pasidalinę. Mes suprantame, kad Mm, šis klausimas yra parlamentui labai svarbus ir iš tiesų dėsime visas pastangas šioje srityje. Toliau padangų ženklinimas ir energetikos efektyvumo direktyva, energetikos valdymas Brexito kontekste. Suprantame, kad labai svarbu judėti pirmin dėl padangų ženklinimo direktyvos ir tikimės čia sparčios pažangos ir bendro požiūrio, kaip įmanoma, greičiau, kad galėtume pradėti dėrybas, jei spėsime viską padaryti laiku. Dabar kalbant apie energijos efektyvumo direktyvą ir energetikos valdymą Brexito kontekste, Tai šie dalykai yra labai techniniai ir mes turim e, pagalvoti apie juos e, Brexit perspektyvos kontekste. va konfirma mandatul. Greitai pasieksime sutarimą dėl šio projekto ir pradėsime oficialias dėrybas. Po to kai tik tai Europos parlamentas pasitvirtins savo dėrybinę poziciją. Mes pripažįstame, e, kad yra būtina vystyti Europos e, infrastruktūros e, tinklus, siekiant užtikrinti efektyvumą. Ir uh, veiksmingumą. Mes siekime pasiekti pažangos tarp institucinėse dėrybose dėl infrastruktūros tinklų priemonės e, ir dirbame čia e, labai artimai, bendradarbiaudė su transporto ir telekomo sektoriais. Mes žinome, kad e, Austrijai pirmininkaujant taryba pasitvirtino savo bendrąjį požiūrį šiuo klausimu. E, ką tik įvyko e, trialogo posėdis e, ir mes ir toliau tikimės konstruktyvių dėrybų su Europos parlamentu, tikėdamėsi, kad parlamento tikslas yra tas pats, kaip ir mūsų, kitaip sakant, kuo greitesnis pereimas iš dabartinio finansavimo laikotarpio prie naujojo, kuris prasidės 21 metais. Keičiantis e, nuomonėmis e, energetikos e, taryboje 18 per ateinančią energetikos tarybą mes pabandysime nupriešti kelius ateičiai, e, kalbėsime apie ilgą laikį e, šiltumo efektą sukeliančių dujų mažinimą. Aš manau, kad komisijos vizija yra e, geras pagrindas tolesnėms perspektyvams, galvojant apie 2050 metus. Mes tikimės, kad šitą temą įrašysime į energetikos tarybos E, darbo atvarkę ir po to jau panaudosime tų diskusijų rezultatus, kai Europos lyderiai susitiks Sibijų e, vadovų taryboje gegužės 9 dieną. Energetikos bendruomenė yra viena iš ES sėkmės istorijų. Kaip žinome, dabar yra devynios susitarančios šalys, kurios bendradarbiauja įgyvendindamos sąjungos energetikos teisės aktus. E, Rumunija e, buvo viena iš šios bendrijos ar e, bendruomenės įkūrėjų 2005-2006 metais dar e, prieš Rumuniją įstojant į ES. Na ir po to mes ir toliau akcentuojame pasiekimus e, ir tai darysime mums pirmininkaujant. E, mes ketiname pateikti labai rimtų pasiūlymų ES energetikos teisės aktuose, e, kai kalbama apie tarpusavį įsipareigojimus tarp valstybių narių, mes ketiname aiškiai įtvirtinti abipusiškumo e, principą. E, darybos prasidės šį mėnesį ir tikėsimės, kad jos bus greitai baigtos ir baigtos sėkmingai. Tai nulems didelę dalimi apibrėžiant, kaip toliau funkcionuos energetikos rinka. Kalbant apie neteisėkuros aspektus, e, mes e, tikimės e, užtikrinti pereimą prie naujosios energetikos ir pasiekti mūsų energetikos ir klimato kaitos tikslus. E, tikimės, kad tam bus skirtos e, Birželio energetikos tarybos e, diskusijos ir kad bus patvirtintos tarybos išvados. Kalbant apie brandolinių elektrinių uždarimą, mes tęsime darbą, kuris buvo pradėtas pirmininkaujant Austrijai. Ir, aišku, ieškosime sutarimo e, darbo grupėje skirtoje atominiams klausimams. E, Pirminkaujant Rumunijai stengsimės e, sustiprinti brandolinį saugumą, tuo patu stengdamiesi sukurti saugią aplinką Europos piliečiams ir gamtai. E, Dabartinėme kontekste e, iš tikrųjų valstybės narės susiduria su visa virtinė iššūkių. Ir e, pirminkaujantį Rumuniją sieks priimti keletą tarybos išvadų, kurios bus skirtos brandoliniam saugumui stiprinti. E, E, taryba susitiks e, kovo 4, tai bus energetikos taryba Bruselėje, taip pat e, birželio 25 energetikos taryba susitiks Luksemburgė. Kovo 4 posėdis bus priimtas išvadas susijusios su energetikos sistemos ateitimi. Pirmininkas, e, kolegos, matote, laikas bėga greitai, mums teks dar pasi... išgirsti kitus du e, Rumunijos e, ministrus ir ko gero yra verta pamastyti apie tai, kad diskusiją mes surenktume po pirmųjų dviejų ministrų pasisakymų. Tai yra aptarus energetikos ir informatinių technologijų bei komunikacijų klausimą. Todėl aš dabar ir kreipiuosi į e, kitą Rumunijos ministrą ir paprašysiu jį pristatyti e, klausimus susijusios su informatinėmis e, technologijomis. Ponas e, Petresku. Dėkoju, ponė pirmininkė, Mūsų šiandien, e, vakar ir rytoj e, laukia labai daug įdomių sustikimų. Aš norėčiau e, jūsų komitete pristatyti svarbiausias teisėkuros iniciatyvas, kurios mūsų laukia. Daug dokumentų teks priimti mūsų pirmininkaujant, kurios sudaro skaitmeninės skaitmeninio e, dokumentų rinkinio dalį. Aš norėčiau per 7-8 minutės e, pateikti Jums e, pagrindinės vertybės, pagrindinius principus ir pagrindinius dokumentus, kuriuos Rumunija ketina aptarti skaitmeninėme sektoriuje. Taigi, gerbėmiai parlamento nariai, man džiugu šiandien būti su jumis Pradžioje noriu padėkoti Jums už visą Jūsų atliktą darbą, priimant tiesiekuros iniciatyvas ir nustatant prioritetus, e, kurių laikysis ir Rumunija e, ES e, taryboje. Aš pristatysiu Jums prioritetus skaitinės ekonomikos srityje. Iš tikrųjų, Rumunijos Pirmkiaujančios e, Rumunijos tikslas bus e, įnešti pritinės vertės e, į skaitmeninį matmenį ES. Mes kalbame apie skaitmenę Europą, nes Europos ateitis yra skaitmeninė, tik tai taip Europa taps stipresnė ir konkurencingesnė. Mums reikia elektroninių paslaugų, kurios e, sustiprintų mūsų pastangas e, užpildant e, skaitmeninės spragas mūsų ekonomikose, kurios leistų sorientuoti mūsų elektroninės paslaugas, kurios atlieptų mūsų piliečių ir visuomenių ir ekonomikos lūkesčius ir užtikrintų saugesnę, konkurencingesnę Europą, prieigą visiems, ypač uh, tiems, kurie gyvena kaimo vietovėse, kad jie galėtų pasinaudoti ir infrastruktūrą, ir švietimo paslaugomis. Mes ketiname sustelti ties keturiais prioritetais - inovacijos, kibernetinis e, saugumas, e, įgūdžiai ir infotek. Mes e, ketiname intensyvinti naujausių technologijų panaudojimą, tame tarpe dirbtinį intelektą, blokčeinų E, technologijas ir taip toliau. E, tuo prisidėsime prie Europos e, strateginių skaitmeninių gebėjimų stiprinimo. Mes ketiname prisidėti, kuriant palankų skaitmeninį, skaitmeninę atmosferą kuri e, leis e, keistis informaciją ir skatins e, jaunus žmonės užsiimti verslu ir įtraukti jaunus žmonės į pramonės sektorių. Pirminkaujantį Rumuniją laikysis požiūrio nukreipto į ilgesnį laikotarpį ateityje. Kibernetinis saugumas yra mums e, ypatingai svarbus, apsaugant strateginius interesus ir leidžiant mūsų piliečiams naudoti savo demokratinėmis teisėmis ir vertybėmis. Stiprinsime e, kibernetinio saugumo technologijas, stiprinsime pajėgumus, e, siekdami užtikrinti, kad skaitmeninė ekonomika bus rami, e, kad bus apsaugotos mūsų bendrosios vertybės e, tiek versle, tiek ir atskirų asmenų atžvilgių. Mes tenksime kovoti su vadinamoju smegenų nutekėjimu. E, reikės mažinti atskirtį gebėjimų srityje, kad Europos konkurencingumas sustiprėtų, kad pagerėtų gyvenimo kokybė, kad Europos piliečiai galėtų daugiau naudos e, nuo, e, iš skaitmeninio pereimo. E, kiekvienais metais atsiranda naujų rizikų ir iššūkių kibernetinio saugumo srityje, todėl reikia didesnio skaitmeninio raštingumo. E, reikia sukurti galimybės, e, kuriant skaitmeninės sistemas, kurios būtų atviros inovacijoms ir naujoms įmonėms. Todėl mes ypatingą dėmesį skirsime skaitminiam raštingumui e, Europoje. Darbo jėgos skaitmeninių gebėjimų stiprinimui, kibernetiniam saugumui ir technologijoms, kurios leis tą pasiekti. E, taigi mes e, turime e, vieningos skaitminės rinkos darbo tvarkę ir Rumunija stengsis padėti ją įgyvendinti. Mes stengsimės paskleisti daugiau informacijos apie naujas darbo vietas skaitmeninėme sektorijoje mes e, busime ambicingi, stengdamiesi pasiekti kuo geresnių rezultatų vieningoje rinkoje. E, skaitmeninėje e, darbo tvarkėje labai svarbu prisiminti duomenų svarbą. Visi turime užtikrinti, kad skaitiniai duomenys neš naudos ir ekonomikai, ir piliečių visuomeniai. Taigi mes e, turime padidinti Europos duomenų e, ekonomikos e, vertę. Ji turėtų pasiekti daugiau kaip 7 milijonus, milijardus eurų. Duomenų panaudojimo plėtra gali prisidėti prie ekonomikos stiprėjimo, uh, ir e, duomenys gaunami iš mokslo tyrimų gali padėti spręsti labai opes visuomenės problemas. E, vakar e, pavyko su Europos parlamentu e, susitarti, e, preliminariai susitarti dėl atnaujintos viešojo sektoriaus informacijos E, pakartotinio panaudojimo direktyvos. Tai labai svarbu tiek viešajam sektoriui, tiek e, viešai administracijai. Tai taip pat prisidės e, prie to, kad Europos verslas ir naujos įmonės įgaus konkurencingą pranašumą, panaudojant skaitinės technologijas. Tai taip pat leis e, pritraukti naujas investicijas, e, pritraukti labai sparčių kompiuterių technologijas, padės e, vystyti skaitmeninius įgūdžius ir užtikrins, kad verslas ir viešasis sektorius tinkamai panaudos naujai kūriamas technologijas. Taigi, E, skaitmeninė e, modernizavimo programa ir infrastruktūros tinklų priemonė e, išlieka prioritetais pirmininkaujant Rumunijai. Mūsų tikslas įsisavinti pačias naujausias technologijas. Ir turime taip pat užtikrinti ir uh, tinkamą uh, tinklų uh, ir technologijų uh, uh, sujungimą ir tarpusavę, tarpusavę sąsajas. Pirmininkaujantį Rumuniją taip pat e, e, didelį e, dėmesį skiria teisėkuros pasiūlymui dėl kibernetinio saugumo kompetencijų centro kūrimo. Stengsimės kiek galima daugiau pažengti svarstant šį dokumentą. E, manytume, kad tai e, smarkiai leis padidinti kibernetinio saugumo technologijas ir gebėjimus ir sustiprins požiūrį į kibernetinį saugumą. Greitai besikeičiančiame technologijų pasaulyje esmingai svarbus elementas yra komunikacijos. E, po to, kai 90 Devintaisiais metais buvo paskutinį kartą peržiūrėta e-privatumo direktyva. E, visuomenė pažengė e, didelį žingsnį į priekį, ypatingai panaudojant internetinės technologijas. Todėl privatumas išliks mūsų pirmininkavimo vieno iš prioritetų. E, Austrija e, ministrų taryboje e, gruodžio 4 pristatė e, šios srities ataskaitą. Mes tenksimės įgyvendinti joje e, iškeltus prioritetus. Aš noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mūsų pasiektų pasiekimų ir turiu pasakyti, kad visada būsiu jums atviras per ateinančius Rumunijos E, pirmininkavimo šešis mėnesius. Tikiuosi, kad tas pirmininkavimas bus veiksmingas ir sėkmingas. Dėkui. Ačiū ministrė už pasisakymą. O dabar, kolegos, periname prie diskusijų. Pirmiausia, koordinatoriai arba frakcijų atstovai. Kiekvienai frakcijai suteikėme po vieno galimybę pasisakyti. EPP atstovas dabar. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami ministrai, dėkoju, kad atėjote į parlamentą, kadangi laiko trūksta. Tik du klausimus pasakysiu. Pirmiausia, jūs sakėte, kad labai svarbu akcentuoti kibernetinio saugumo reikšmę gynybos kontekste. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip jūs vertinate Europos komisijos pasiūlymą? Turime ENISA kuri nėra vykdomoji agentūra klasinė prasme. Tai yra greičiau e, ryšio informacijos keitimas informacija. Tačiau parlamentas tą pasiūlymą peržiūrėjo ir dabar iš saugumo mokslinio tyrimų programos ES bus paimta tam tikra dalis pinigų, kurie bus skirti Europos saugumo organizacijų, tokių kaip Europol veiklai. Praktiškai 250 milijonų eurų yra skirta moksliniams tyrimams kibernetikos saugumo srityje, o tuo tarpu Europolo biudžetas yra 5 milijonai eurų. Ir operatyviniai daliai tiek yra skiriama ir moksliniai ir technologiniai daliai. Ar nebūtų išmintingiau perkelti lėšas iš saugumo mokslinio tyrimų programos, kurią aprūpina komisija, aiškesniai, ryškesniai organizacijai? kaip kad aš minėjau. Vėlgi mes kalbame apie Europolo biudžetą, kuris siekia maždaug 5 milijonus, tuo tarpu moksliniams tyrimams skiriama 250 milijonų. Taigi Europolas jokių mokslinio tyrimų negali atlikti su tokia suma, o praeitą kadenciją taryba tokią sumą patvirtino. Kitas klausimas yra labiau susijęs su skaitmeninė programa, bet taip pat ir su moksliniais tyrimais. Visuomet kalbame apie testinumą. Pavyzdžiui, partnerystės, bendros įmonės, e, tokios kaip fotonika, kurios yra susijusios informacijos technologijomis. Fotonics yra aukščiausios kategorijos įmonė. Staiga susiduria su sunkumais, nes komisija nusprendė, kad sprendimai jų atžvilgių turi būti primami komitologijos tvarka. Taigi po 2020 metų dabar taryba tik tai miglotai apibendrina tesinumo E, klausimus tokius kaip partnerystės atveju. Nėra kalbama apie dabar egzistuojančias bendras įmonės, tokias kaip Fotronics. Ji turi pagrindinių technologijų, aeronautikos ir daugelį kitų aukšto lygio technologijų srityje. Uh, Tai yra e, aukščiausiai reitinguojama įmonė, bet taryba priemė ją nepalankę poziciją. Taigi mes turime kalbėti apie tam tikrą laisvę tam, kaip įmonės yra kuriamos ir taip paskirstomi pinigai, bet taip reikia tam tikro pramonės garantavimo, kad e, pramonėje, atsiprašau, reikia nuolatinio garantavimo, kad lėšos bus skiriamos toms platformoms. Taigi, ar matote, koks ryšys yra tarp skaitmeninio paketo ir mokslinio tyrimų programų? Ar yra toks ryšys? Ačiū. Socialdemokratų vardu ponas Nika. Labai ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti abu ministrus, poną Anton ir Petresku. Norėčiau juos paraginti toliau eiti pradėtų keliu nes e, jūsų pirmininkavimui liko tik 3,5 mėnesių, ne taip kaip kitoms valstybėms, kai skiriami 6 mėnesiai. O lūkesčių yra labai daug, labai svarbių dosiją reikės aptarti, jau nekalbant apie rinkimų kampaniją, kuri jums tikrai nepadės. Bet kokiu atveju mes visi tikimės, kad galėsite išlaikyti kovinę dvasę, kiek žinau, jūs jos pakankamai turite. Esate čia, įtre komitete kuris yra vienas iš svarbiausių, galbūt ir pats svarbiausias Europos parlamento komitetas. Svarstome visus klausimus, kurie yra susiję su ekonomika, transportu, žemės ūkiu. Taigi mūsų komitetas yra techninis. Ir mes dabar sugebėjome patvirtinti jau gana daug e, Europos ekonomikai svarbių dosijų Vis tik turiu pasakyti, kad e, man dar norėtųsi porą dalykų jūsų paklausti. Pažvelkime į gamtinių dujų direktyvą. Šią direktyvą mes įtre komitete patvirtinome, labai daug dėl to kovojome ir ji daug ką nulems. Pavyzdžiui, kalbame apie veiksmingos ES energetikos rinkos sukūrimą, kuri skatintų geresnę konkurenciją ir tuo pat metu užtikrintų vartotojams palankesnės kainas. Reikia rinkos, kurioje e, energijos šaltiniai būtų įvairūs. Tokiu būdu užsitikrintume energetinį saugumą šaltinių požiūrių. Esate iš Rumunijos, žinote, kaip pernai padėtis komplikavosi, kai orai labai atšalo ir nepakako dujų, tada visas regionas dėl to kentėjo. Ir suprantate, kaip svarbu yra turėti sąjų, sąjas ir e, energetikos šaltinių įvairovę. Tai reikalai netobulėja taip, kaip norėtume, negerėja taip, kaip norėtume. Norėčiau Jūs paraginti, paskatinti šio požiūriu. Sakėte, kad galite imtis pastangų, kad ši direktyva būtų patvirtinta per Rumunijos pirmininkavimą. Ar galėtumėt ką nors pridurti? O pono Petresko norėčiau šitą paklausti apie kibernetinį saugumą. Parlamentas labai daug kovojo, kad būtų įdėkti kriterijai, e, leidžiantys pagerinti kovą su piratavimu šis kibernetinio saugumo centras, ar jūsų nuomonė jam reikėtų tokių kompetencijų, apie kurias jūs dar nekalbėjote? Ar yra elementas išliekantis, kuris leistų rasti garantijų, kad kibernetinis saugumas ES lygmenių būtų užtikrintas taip, kaip mes norime. Mes norime saugaus pasaulio, nenorime atsisakyti internetinių paslaugų, nenorime atsisakyti mobiliųjų telefonų, bet norime žinoti, kad juos nu, vartoti yra saugu ir kad mes nesusidursime su kokiais programišais e, prieš kuriuos mes ES lygmenių bendromis pastangomis kovojame. Ačiū. Ačiū. ECR e, nuomonė ponas Šesak. Ačiū ponė pirmininkė. Aš, aš e, noriu jūs. Jums padėkoti už tai, ką jūs uh, pasiekėte ir kas buvo pasiekta balsuojant triloge. Dėl viešojo sektoriaus informacijos naudojimo norėčiau pateikti keletą klausimų ponui Petresku. Uh, savo žanginėje kalboje sakėte, kad pirmininkavimo metu Rumunija sieks vadovautis prielaida, kad reikia išplėsti 5G tolesnį naudojimą. Taip pat sakėte, kad rengėtės konferencijai, kuri turėtų vykti 19 metais. Europos komisija taip pat rengė projektą ir dabar Europos komisija ketina atstovauti ES kaip vieną e, subjektą Junktinių tautų konferencijoje. Norėčiau pasakyti, kad išvelgiu tam tikrų apribojimų dėl galutinių priemonių pateikimo. Ką pirmininkaujanti e, valstybė padarys, kurdama e, dirbtinio intelekto ateities strategiją. Jūs tai paminėjote, bet gal galėtumėte šiek tiek plačiau apie tai pakalbėti. Kaip tik dabar yra rengiamasi dirbtinio intelekto konferencijai. Ir dėl to dar vieną klausimą norėčiau pateikti. Ar yra suplanuota kokiu kitų iniciatyvų? Taip pat norėčiau sužinoti, kokiu planu pirmininkaujantį valstybė turi rytų partnerystės atžvilgiu. Numatyta neformalioji ministrų taryba rytų partnerystės klausimais Bukarešte kovo mėnesį. Be to, valstybės narės yra paskelbusios deklaraciją, kad renksis pasirašyti dokumentus dėl bendrosios rinkos suderinimo. Kokia kryptimi tas suderinimas bus vykdomas? Kokie tikslai tam yra išsikelti? Ir apie tai, kaip bus kalbama konferencija. Mums su nuomonė visą tai yra labai svarbu, nes skaitmeninė bendroji rinka uh, turi itin didelės reikšmės mūsų partneriams, kad rytų Europa galėtų joje dalyvauti. Dėl spektro ir tarptinklinio ryšio saugumo aspektai irgi yra labai svarbus čia. Mano klausimas paskutinis būtų toks. Ką e, pirmininkaujantį valstybę galvoja padaryti skaitmeninės Europos požiūriu? rinkimai Europos parlamentą, gegužės mėnesį, apie kuriuos kalbėjo ponas Anton, verčia mane paklausti, ar jūs rengiatės jiems? Pone Milnar, ačiū pirmininkė ir ačiū abiems ministrams už tai, kad jie čia atėjo. Aš tenksiuosi kalbėti labai trumpai ir glaustai, Dėmesį sutelksiu į klausimą, kuris man čia labiausiai rūpi. Aš esu skaitmeninės Europos programos e, dokumento pranešėja ir kartu su kolegomis e, padirbėję pasiekėme neblogų rezultatų. Žinia, e, ministras Petresku akcentavo skaitmeninės kibernetinės saugumo problemos egzistavimą ir skaitmeninės Europos vienas iš tikslų yra skaitmeninė sauga. E, Dirbtinės intelektas, jeigu būtų įtrauktas programą, tik tai prisėtų prie tų technologijų plėtros. Europos parlamentui yra suteiktas specialus įgaliojimas ir mes esame pasirengę jau šiandien pradėti dėrybęs. Pagrindinė priemonė, kuri leistų tą programą sėkmingai gyvendinti, yra susijusi su skaitmeninių inovacijų tinklu, kuris turi apimti visą Europos teritoriją. Be abejo, tai su, do, do, pareikalaus daug laiko iš valstybių narių ir mano klausimas gana konkretus. Norėčiau sužinoti, norėčiau užsitikrinti, kad iki šios kadencijos pabaigos bus pasiektas galutinis rezultatas ir valstybės narės galės iš tiesų įgyvendinti tą programą, kurios jau ilgą laiką laukiame ir kuris suteikia puikią galimybę. Todėl aš labai uh, E, norėčiau paprašyti, kad jūs išdėstytumėte savo viziją tuo klausimu ir šiek tiek konkrečiau. Ačiū. Uh, uh, Gerbiami ministrai, ačiū už galimybę pateikti klausimų. Mano klausimas yra susijęs su mūsų kadencijos pabaiga. Šis komitetas ir parlamentas jau ištisus metus laukia, kaip pasikeis dujų direktyvos likimas. Tikimės, kad į gerąją pusę. Jūs sėdite su vienu iš kompromiso autorių. Europos parlamentas, ypač šis komitetas, sugebėjo pasiekti kompromisą dėl uh, dujų direktyvų, bet iš tiesų niekas parlamente nesugebėjo įtikinti anksčiau pirmininkavusiųjų valstybių, kurios rotacinė tvarka keitėsi, kad šis klausimas turi būti išspręstas. Aš esu įsitikinusi, kad nauja dujų direktyva yra reikalinga ir esu įsitikinusi taip pat, kad mes jau uh, parengėme gerą ir daug žadantį kompromisą. Dabar reikia sukurti savus energetikos planus ir pagerinti energetinį saugumą. Taip mes galėsime atitinkamai gyvendinti ir įsipareigojimus prisimtus klimato kaitos rytyje. Norėsiu pasidžiaugti jūsų, gerbiamas ministrė Petresku, iniciatyva. Jūs paskelbėte, kad sieksite taryboje susitarimo dėl dujų direktyvos. Mano klausimas būtų toks. Ar galėsime iki Europos parlamento naujųjų rinkimų iki šios kadencijos pabaigos įrodyti piliečiams, kad sugebame taryboje pasiekti kompromisą ir sėkmingai išspręsti šią problemą, nes man atrodo, kad piliečiai dar kartą, matydami šių diskusijų eigą, įsitikino, kad ES nesugeba pasiekti kompromisu rimčiausiais klausimais. Taigi mes turime įrodyti piliečiams, kad sugebame veikti ir kad Europos institucijose e, pasiekiamas solidarumas net ir tokiu delikačiu klausimu kaip dujos iš Rusijos. Ačiū, ponė. Ponas Silikijotis, GUE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo ruoštų pasveikinti ministrus atvykus pas mus ir padėkoti kad jie tai pada, už tai, kad jie tai padarė. Noriu uh, padėkoti už labai įdomias prezentacijas ir pasinaudosiu man suteiktą galimybę padėkoti pirmininkaujančiai Rumunijai. Ji e, kalbėjome apie atvirų duomenų direktyvos e, reglamentuojančios duomenų prieinamumą viešajame sektoriuje. Mes pasiekėme čia gerų rezultatų ir greitai naujas teisės aktas išlaisvins duomenis visuomenės labui. Tie duomenys, didžiuliai duomenys, galės būti panaudoti mažų ir vidutinių įmonių ir startuolių. Tai bus jiems labai naudinga. Man atrodo, kad labai svarbu, jog e, ministras Petresku kalbėjo apie skaitmeninį ekonomiką. Ta diskusija yra labai svarbi ES. ES turėtų žengti daugiau žingsnių skaitmeninės ekonomikos srityje. Pirmininkaujančiai Rumunija galės palikti savo anspaudą skaitmeninėje ekonomikoje per jos pirmininkavimo pusmetį. Dėl energetinio sektoriaus Rumunijos pirmininkavimo programoje pabrėžiamas poreikis sustiprinti energetikos sistemas, pasitelkiant naujas technologijas ir patobulintą infrastruktūrą. Taip pat turime galvoti apie duomenų saugojimo sistemą. E, Pone Anton, tai yra labai svarbu, bet aš esu jau daug kartų sakęs, kad labai dažnai mes infrastruktūrą, tinklus, vamzdynus turime, tačiau gyventojai neturi finansinių galimybių įsirenkti uh, E, reikalingas sistemas, kad galėtų pasinaudoti, pavyzdžiui, pigios energijos e, galimybėmis. Taigi energijos tiekimas piliečiams neturėtų būti traktuojama kaip um, neįperkama visuomenės prekė. Kai kalbame apie energetiką, prisiminkime, kad turime uh, padėti dideliai daliai gyventojų, kurie šiandien kenčia nuo energetinio skurdo. Energetinis skurdas yra labai rimta problema, apie ją esame labai daug kartų šiame komitete kalbėję ir kogi mes dabar tikimės. Tikimės, kad pirmininkaujančioji Rumunija e, sukurs integruotą programą e, kovai su energetiniu skurdu, nuo kurio kenčia milijonai Europos piliečių. ES sukūrimo tikslas buvo atnešti naudos žmonėms. Toks buvo jos atsiradimo pagrindas. Ir dabar mes turime rasti bendrų apibrėžimų, kas yra energetinis skurdas. Apie tai jau daug metų kalbame. Turime nustatyti labai aiškius kriterijus, kad šias problemas visus valstybės narės galėtų išspręsti. Turime parengti direktyvą energetiniai sąjungai. Išvenkime problemų, kurios dabar iškyla energetinio saugumo ir energijos tiekimo e, srityje. Čia aš norėčiau pabrėžti, kad pirmiausia reikia užtikrinti valstybių narių suverenumą, ypač e, viduržėmio jūros rytinėje dalyje. Pagalvokime apie tai, e, kokiu išteklių ten turime, jie priklauso ES ir jie turėtų panaudoti ES energetiniam saugumui. Ačiū. Ilgas yra norinčių pasisakyti sąrašas ir aš norėčiau paprašyti jūsų kolegos kalbėti nelgiau kaip po vieną minutę. Kolega Toršenovski. Děkuji, pokusím se maximálně omezit, pane předsedo. Já děkuji panu ministrům, že přišli k... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai e, trumpai kalbėsiu. Dėkuoju abiem ministram už tai, kad atėjo. Buvo įdomu išklausyti jūsų kalbų. Vieną dalyką norėčiau pasakyti ir pateikti vieną klausimą. Įdomu buvo klausytis ministro Anton, kai jisai kalbėjo apie brandolinės saugos konsolidavimą. Kaip jūs norite šią diskusiją pakreipti? Labai dažnai šiame komitete šitą temą keliame. Tas rytis labai kompleksinė, sudėtinga, todėl norėčiau labai išgirsti, ką jūs planuojate. Manau, kad ta tema rūpi visiems europiečiams. Taip pat noriu padėkoti ponui Petresko, kurį jau esu anksčiau susitikęs. Girdėjau jūs sakant ir anksčiau esu jūsų klausęs, kaip bus, su tais visais dokumentais, teisėkūrinėmis teisė dosie, nes jūsgi turite tik 3,5 mėnesio, ar spėsite viską sutvarkyti, ponė Ernst. <laughs> Vielen Dank. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Das Ačiū. Dėkoju pirmininkaujančios tarybai valstybės atstovams, jūs pristatėte labai palankę e, poziciją. Ir dabar kreipiuosi konkrečiai į poną Anton. Žinia, Europos Sąjunga. E, Sąjungoje yra labai daug regionų, kurie gyvena iš anglies. Ir dabar kalbam, kad anglies reikia nebenaudoti arba reikia sumažinti jos naudojimą. Visą tai reikia spręs, daryti, e, pritaikiant struktūrinės priemonės, suteikiant socialinę paramą. Mano klausimas būtų toks. Ką numato pirmininkaujantį Rumuniją, kad e, būtų sklandžiai pereinama nuo e, vienos pramonės rūšės prie kitų, kaip paremsime tuos regionus, kurie turės atsisakyti angliakasybos. Angli Kaip ES galėtų padėti tiems regionams? Kaip jūsų nuomonė tas e, industrinis pasikeitimas turi atrodyti? Ką Rumunija apie tai galvoja? Mrs. Dorinio. Dėkoju. Ponas Zorinio, noriu padėkoti ministram, kurie atstovauja e, Rumunijai. Tikrai pirmininkavimas jum tenka sudėtingais laikais. Energetika. Čia mm, daug dalykų gali netrukus vykti. Norėčiau tokius klausimus pateikti. Kokiu žingsniu ketinasi imti Rumuniją skaitmeninėje srityje? Ir kai kalbame apie uh, elgesio kodeksus ir kitus panašius dalykus. Aš esu pranešėjęs skaitmenės Europos klausimais. Mums reikia ne tik apie koncepcijas kalbėti, bet leistis ir į techninius dalykus pagal skaitminės Europos programą. Turėtume pirmininkaujant Rumunijai pirmąjį techninį posėdį surenkti. Wi-Fi Europos Sąjungai. Šis projektas yra labai svarbus ir mes norėtume, kad Rumunija jį paremtų. Dėkui, pirmininkė, ponas Marinesku. Turėčiau klausimų dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Dėrybos prasidėjo vakar parlamento pasiūlymai e, siekia išplėsti skaitmeninius vartus ir norėčiau paklausti, kokios, ką apie tai galvoja Rumunija, nes yra ir parlamento, ir tarybos pasiūlymai. Parlamentas yra pasiūlęs pagrindų programą ir siūlo, kad komisija parengtų tą pagrindų programą, e, kuri leistų mm, geriau pasiekti norimų rezultatų. Kolega Benediktas Javol. Dėkui. Aš Rebekos Harms klausimą pratęsiu dėl direktyvos ir pratesiu šiek tiek iš kitos perspektyvos, nes čia kalbame ne tik apie energijos, energetikos sąjungą. Diskusijos, aišku, paveiks ne tik valstybės narės, bet ir mūsų partnerius energetikos bendryjoje. Dujų direktyva turės labai nemažą įtaką. Ir norėčiau paklausti, E, Rumunijos, kai kalbame apie energetinį saugumą ir siekimą išvengti e, trūkdžių. Ir, ir tai, tai noriu paklausti, ką Jūs galvojat, ne tik apie valstybės narės, bet ir apie tą mūsų energetikos partnerių bendryje. Ir ar Rumunija galės paspartinti kad e, diskusijos taryboje vyktų sparčiau šiais klausimais. Dėkoju, visi norintieji jau pasisakė, daugiau nematau norinčių kalbėti. Aš norėčiau šį beitą pridurti, kai kurie kolegos minėjo dujų direktyvos peržiūrą. Aš kaip pranešėjas jaučiuosi atsakingas už tai. Mes norime, kad dėrybos būtų greitos ir konstruktyvios ir norim uh, pagrindinį peržiūros tikslą pasiekti ir taip pat e, išspręsti tas problemas, kurias minėjo valstybės narės, pavyzdžiui, esamos infrastruktūros problema, toliau e, dujotekių problemos tinklų kodeksų taikymai ir dar kai kurios kitos problemos yra. Bet turėtume pradėti dėrybas, nes be dėrybų tai nieko nenuveiksime. Ir dabar norėčiau kreiptis į abu ministrus, kad jie atsakytų į pateiktus klausimus Ar dar yra norinčių paklausti, kai aš kalbu apie tai, kad e, yra mm, tam tikras dėlsimas, kai kalbame apie skaitmeninę Europą, tą programą, tai turiu galvoje politinį trilogą, ne techninį trilogą. Tiek norėjau patikslinti. Dabar žodis ministram. Dėkui, pirmininkė. Kaip ir galėjome tikėtis, daugelis klausimų yra susijęs su dujų direktyva. Rumunija savo pirmininkavimo metu bandys daryti tai, ko mūsų taryba prašė 21 gruodžio sparčiai dirbti ir 15 sausio mes pradėjom svarstyti naują tekstą su visomis valstybėmis narėmis, o techninėme komitete jau esame gavę tam tikrų komentarų šiam naujam tekstui. Ir dabar galime atsižvelgti į visų valstybių narių reikalavimus ir atitinkamai pakoreguoti tą tekstą, kurio kitą variantą netrukus pasiūlysime. Mes norime, kad pagrindinė Europos ir ne tik Europos problema Tai yra, norime, kad ši dujų direktyva galėtų greitai patekti į dėrybas trilogose ir galėtume užbaigti darbą su šia direktyva. Jau esame tą sakę ir noriu pasakyti, kad visos valstybės narės nori, kad čia viskas vyktų greitai. Ir dabar atitinkamai ir dirbame. Žinom, kad ir parlamentas pasirengęs diskusijoms. Ir mes, aišku, norėtume, kad mums pirmininkaujant sparčiai pajudėtume į priekį per tą laiką, kiek turime. Taigi, planuojame dirbti su šia direktyva. Ketvirtą kovo vyks uh, vir, vadovų taryba ir po to 25 birželio vyks vadovų taryba ir per ketvirtą kovo vyksiančią vadovų tarybą norim išspręsti aktualius klausimus, praktiškai pasiūlėm šią vadovų tarybą kaip papildomą, nes laiko neturime daug. Yra problemų ir brandolinės energetikos rytyje. Bet tai nereiškia, kad bus keičiama direktyva gali būti problemų dėl savokų interpretavimo, bet mes norim užtikti, užtikrinti piliečių saugumą medžiagų, kurios naudojamos, saugumą norime, kad brandoliniai renginiai būtų saugus. Ir galiausia, galiu tik pritarti tam, kas sakė ponas Ilkijotis dėl energetinio skurdo, dėl energetinio nepritekliaus. Taip, tai yra daugam aktuali problema, kai kuriuose valstybėse narėse jinai jaučiama aštriau negu kitose. Ir norim, kad būtų kovos su energetiniu skurdu strategija. Tam pirmininkaujant irgi skirsime dėmesį. Uh, Puiku, ministrė, dėkui Jums už tai, kad akcentavote svarbiausius klausimus ir problemas ir už jūsų baigiamasias pastabas mūsų pokalbyje. Dabar aš e, norėčiau paprašyti ministro Petresku sureaguoti ir atsakyti į klausimus. Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, džiaugiuosi, matydamas e, susidomėjimą skaitmeniniu sektoriumi. Man buvo skirta nemažai klausimų. Iš tikrųjų, e, nuo pat pradžių aišku, kad e, mes e, toliau turėsime dirbti drauge, tai aš pasinaudosiu jūsų malonių požiūrių į mane. Atsiprašau, šiek tiek gal ne visai tiksliai ir ne, ne tą pačią seką atsakysiu parlamento nariams bet e, pabandysiu sintetiškai atsakyti į daugumą man užduotų klausimų ir jeigu kartais atsitiktų taip, kad kažko konkretaus nepaminėsiu, e, pakelkite ranką ir aš pabandysiu detaliau atsakyti. Ponas Elleris e, buvo pirmasis uždavęs klausimą apie kibernetinio saugumo egzistuojančią E, struktūrą, e, institucijų struktūrą. E, kaip jūs ir paminėjote, mes ES kiekvienoje valstybėje turime visą virtinę struktūrų ir Anisa, kaip jūs teisingai pasakėte, užsima jų darbo koordinavimu. Ir dabar mums reikia galvoti, kaip padaryti tą darbą veiksmingesnį ir patobulinti Šitas centras įgyja naujas kompetencijas e, kibernetinio saugumo srityje. E, visame pasaulyje kibernetinio saugumo darbe tendencija yra stiprinti gynybinius e, pajėgumus, bet mes žinome, kad pasaulyje šioje srityje atsiranda vis naujų ir naujų iššūkių Ir dabar, e, kaip e, e, ir buvo minėta, klausime, kalbant apie kibernetinį saugumą, reikia stiprinti mokslo tyrimų elementą. Taigi mums reikia stiprinti saug... mokslo tyrimą į darbą ir paskui struktūriškai sugebėti tuos rezultatus sutelkti centre. Žinoma, reikia tam tikrų sąlygų, ir užtikrinti, kad tie duomenys, e, bent jau salginai, būtų prieinami ir komerciniam, ir e, viešajam sektoriui. Taigi reikia koordinuoti ir e, sujungti šias kibernetinio saugumo struktūras, bet reikia stiprinti viso to reikalo mokslo tyriamąjį elementą ir mokytis iš pažangiausios praktikos. E, atsakant į e, pono Nikos klausimą. Jūsų pastebėjimas e, iš tikrųjų yra mm, labai vertingas ir aš iš dalies į jį atsakiau kalbėdamas apie klausimą, kurį uždavė ponas Eileris, kur akcentavau mokslo tyrimų svarbą. Mm, tiesą sakant, Rumunijoje mes turime agentūrą, kuri vaidina e, pagrindinį vaidmenį formuojant e, strateginio saugumo, e, kabernetinio saugumo strategiją Rumunijoje. Būtų gerai E, ir toliau lyderiauti šioje srityje, pralenkti, užbėgti už akių e, e, mūsų priešininkams, kurie kelia mums elektroninių ir kibernetinių iššūkių. Taip pat norėčiau atsakyti ir kitam parlamentarui, kuris uždavė klausimą rumuniškai. Jūs kalbėjote apie pagrindų programą. E, Pone Marinesku, noriu jūsų paklausti. Jūs turbūt turėjote galvoje infrastruktūros tinklų priemonę. Žinau, kad jūs daug dirbate transporto srityje. Infrastruktūros tinklų priemonėje yra trys svarbus e, komponentai. Ir e, visai nenustebau išgirdamas šį klausimą iš jūsų nes e, vienas iš svarbesnių komponentų yra būtent e, jums yra transporto komponentas, e, o ne energetika ar skaitmeniai tinklai. Dabar kalbant apie biudžetą arba rinkas, tai žinoma, sprendimai čia priimami valstybių vadovų. Aš kol kas e, savo rankose turiu tik tai Europos komisijos paskaičiavimus ir kiek aš suprantu, lėšas, kurios yra numatytos e, programoje, o mes kalbame dar apie biudžetą e, kitame programavimo laikotarpyje norėtume, kad tos lėšas būtų didesnės negu ankstesnių laikotarpių bet vienintelis šansas gauti daugiau pinigų e, yra labai e, preciziškai susitelkti, susifokusuoti ir e, parengti realistinius finansavimo paketus. O kalbant apie pinigus, e, kurie skirti skaitmeniniam šios programos komponentui, e, daugiausiai yra susiję su e, plačiajuoščio ryšio plėtra, investicijomis, norint pagerinti ryšio galimybės tiek valstybių narių, tiek tarp valstybinių lygių. Gal kiek skubotai atsakinėjau? Dabar keletą žodžių apie dirbtinį intelektą. Pone Milner e, klausė apie tai ir e, ponas Sezal e, uždavė penkis klausimus, jie puikūs, galbūt mes galėsime dvišalį pagrindą su jumis pašnekėti. Dirbtinis intelektas, reikia pasakyti, kol kas mūsų darbo turkėje nepakankamai atspindėtas. Uh, konkurencingumo, ekonomikos ministrų darbo tvarkėse tai daugiau atspindėta ir aš manyčiau, kad ir mūsų darbo tvarkėje e, tas klausimas būtų ryškesnis. E, ne, ne, ne, neformalus TTE e tarybos posėdis Bukarešte. Mm, turės savo darbo tvarkėje e, dirbtinį intelektą kaip vieną iš svarbiausių darbo tvarkės punktų. E, taigi e, ten bus daug daugiau kalbama apie dirbtinį intelektą, negu kad šiandien, negu iki šiol. Aš visiškai pritariu jūsų būkštavimams, kad nepakankamai dėmesio tam skiriama kol kas mūsų diskusijoms, bet jų bus daugiau keletą žodžių ponui Česak apie jūsų pastabas, kad reikia e, tam tikrų kriterijų, kurie teiks įrangą penktos kartos ryšiui Europoje. Aš, aš e, suprantu E, ką jūs turite galvoj, e, bet mums pasisekė, kad e, penktos kartos technologijų srityje mes turime daug tiekėjų ir manau, kad jie galės prisidėti prie pramonės revoliucijos šitoje srityje. Hmm. Dar vienas dalykas e, - skaitmeninė rinka, e, skaitmeninė darbotvarkė, penkių metų sutartis, e, penkių metų skaktis artėja, mes ten parengsime deklaraciją. Ir taip aš bandau būti labai glaustas. Ačiū ponui Siliečiui už gerą klausimą tęsime mm, trilogą dėl e, skaitminės Europos ir galiu Jūs patikinti, kad dėsime visas pastangas, kad e, kiek galima toliau pažengtume į priekį su visais dokumentais e, toje darbo atvarkėje. Dėkuoju Jums, ponė Zorinio, už Jūsų klausimus. Aš konkrečiau norėčiau Ehm, būtent pakalbėti apie skaitminę ekonomiką. Jūs būtent e, apie tai klausėte ir paskui, paskui dar patikslinote. Tai turiu pasakyti, kad e, jau šiandieną vyksta techninis trialogas e, dėl skaitminės Europos programos. Ehm, Pirmininkė, galėčiau gal ir toliau atsakinėti klausimus, bet jeigu galvojate, kad jau trūks laiko, kągi tada ir baigčiau. Pirmininkas, gal, galbūt labai trumpai, jeigu galėtumėte e, apibendrindamas kitus klausimus. Man atrodo, kad atsakiau į daugumą iš jų. Gerai, e, mėly e, kolegos, labai svarbu, kad mūsų diskusijose tuos klausimus, taip sakant, E, užduotume oficialiai, bet nebūtinai į viską turime išgirsti atsakymus. E, ir aš dar kartą norėčiau steikti žodį ministrui Anton. Dėkoju. E, pone Ernst, jums turiu vieną sakinį. Kritiškai svarbu pasirūpinti anglės kasybos regionais. Tai, e, nes akivaizdu, kad e, tie, visi tie regionai susiduria su praktiškai tomis pačiomis programomis. Mes čia, aišku, pasinaudosime komisijos e, iniciatyvą dėl anglės regionų, bet ją reikia plėsti. Būtent todėl aš ir kalbėjau apie tai. Dėkui. Dėkuoju. Uh, kolegos, e, ponai ministrai, diskusija buvo e, tikrai labai gera, galbūt nepaskiriame jai pakankamai laiko, bet e, pasakymai, pastabas, klausimai, atsakymai buvo labai geri, taigi labai ačiū Jums už tai, kad atvykote ir tikimės e, labai konstruktyvių ir gerų diskusijų per ateinančius kelis mėnesius. Dėkui. colleagues, ladies and gentlemen, we continue. We co Ponios ir ponai. Rumunijos pirmininkavimui skiriame labai daug reikšmės. Dabar suteiksime žodį ministrui Nikolai Hurduk, kuris yra atsakingas už mokslinius tyrimus ir inovaciją. Ir ne tik už juos. Bendrai kalbant, jis yra atsakingas už atominius tyrimus ITER kosmosą ir daugelį kitų temų. Viskas, kas yra susijęs su moksliniais tyrimais. Toliau ponas Nikulaje Batalau, ekonomikos ministras, atsakingas už pramonę, įskaitant ir gynybos pramonę. Taigi, viskas labai įdomu mums. Minister, take a seat. Uh, dear friends, so let me say, uh, beginning of. Kolegos, noriu pasakyti pačioje diskusijos pradžioje su ponu uh, Nikolai Hurduk uh, atsakingu už mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad uh, mes kalbėsime apie tokius dosie. Uh, Horizonto Europos pagrindų programa moksliniams tyrimams inovacijoms, e, specialioji programa Europos horizonto programos įgyvendinimui, ES kosmoso programa, kuri jums labai įdomi, manau, bus, ir mokslinio tyrimų ir mokymo programa Europos atominės energetikos bendruomeniai. E, Europos bendroji, bendrosios pastangos ITER kontekste ir e, E, brandolių susijungimo energijos plėtra. Ir mes norėtumėm priminti pramonės srityje, kad tikimasi, jog Rumunija pirmininkaudama e, sutvarkys dosie susijusių su Europos gynybos fondu dirbtinio intelekto koordinavimo planu, kuris nėra teisėkūrinis, ir Europos pramonės strategija, taip pat neteisėkūrinis dosie. Taigi mes šiek tiek vėluojame ir pradėsime dabar jau diskusiją. Prašyčiau abiejų ministrų e, kalbėti klaustai, bet vis tik aš manau, kad užteks laiko e, pakankamai giliai panalizuoti rūpimas temas. Dabar paprašysiu ministro Nikolai Hurduk pakalbėti. Domnule președinte Buzek. Ačiū, ponė pirmininkė Buzek. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Šiandien man labai didelė garbė su jumis posėdžiauti ir pristatyti pirmininkaujančiosios Rumunijos prioritetus mokslinio tyrimų, inovacijų ir kosmoso srityje. Kaip visi žinome, moksliniai tyrimai yra visos visuomenės varomoji jėga. O ES atveju esu tikras, jog mokslinis jei tyrimai yra pagrindinis ekonomikos raidos variklis. Iš esmės tai reiškia, kad visų ES gyventojų gerovė gali padidėti būtent mokslinio tyrimų ir inovacijų dėka. Moksliniai tyrimai ir inovacijos be bejonės turi išlikti ES pagrindiniu varikliu. Tuo požiūriu aš noriu pasakyti, kad jog ES turi reikalingus žmogiškuosius išteklius ir infrastruktūrą, kad išsaugotų mokslinių tyrimų lyderės pozicijas. Svarbiausias dosijai kurį turėsime aptarti mokslinio tyrimų srityje, yra Horizontas Europa. Tai programa, kuri numato, sukuria teisinę bazę mokslo tyrimų finansavimui iš ES biudžeto. Mokslo tyrimų taryba turi aptarti septynius dosijai, šeši iš jų yra susijęs su moksliniais tyrimais, vienas su kosmosu erdve. Kaip jau sakiau, mokslinio tyrimų dosie svarbiaus, tarp mokslinio tyrimų dosie svarbiausias yra Horizontas Europa. Jis susideda iš dviejų dalių. Vienas yra pagrindų programa, antras specialiosios programos. Dėl pagrindų programos galėčiau pasakyti, kad pirmininkaujančioji Austrija įdėjo labai daug pastangų, kad pagreitėtų diskusijos Praėjus tik septyniems mėnesiams po šios dosies, dosies svarstymų pradžios prasidėjo diskusijos ir trilogai. Sausio 9 dieną vyko pirmasis trilogas tarp parlamento tarybos ir komisijos. Esame pasiryžę išlaikyti tempą dėti tiek pat pastangų, kiek būdavo dam anksčiau, svarstant šį dosiją, kad e, būtinos sąlygos Horizonto Europos programų įgyvendinimui būtų sukurtos e, iki 2021 metų, kad ta programa galėtų būti įgyvendinta nuo 2021 metų. Dėl specialiųjų programų galiu pasakyti, kad paprastai jos vienu žingsneliu atsilieka nes jos yra tiesiogiai susijusios su pagrindų programa. Idealiu atveju pasieksime dalinį bendrąjį susitarimą iki Rumunijos pirmininkavimo pabaigos. Dar du dosijai yra susijęs su uh, Europos horizontu. Uh, ELSCE, e, Europos atvirojo mokslo grupės dosie ir Europos inovacijų ir technologijų institutas. Šiuose dosije pažangos nėra pasiekta tiek, kiek Europos horizonte, tos pastarusios programos buvo pradėtos 2018 m. antrąjį pusmetį, tačiau Manau, kad jos taps e, Europos horizonto dviem e, ramšiais. Ypač Europos atviro dangaus debesis, nes yra sukuriama atviro mokslo savoka, kuri leis e, mokslinių tyrimų rezultatus perduoti įmonėms, pramoniai ir tiems, kurie vietos administracijoje, pavyzdžiui, dirba. Taigi gali būti, kad mes turėsime perduoti rezultatus pasiektus per Europos mokslinius tyrimus būtent tokiu būdu. Kalbant apie Europos inovacijų ir technologijų institutą, esame pateikę nemažai pasiūlymų, kad institutas taptų veiksmingesnis, ypač kalbant apie horizont, Europos horizonto programos tikslų įgyvendinimą. Dar mokslinio tyrimų srityje galėčiau išskirti du dosie, kurie yra šiek tiek delikatesni, nes jie yra susiję su e, brandolinės rytimi. Vienas iš jų yra Euratom. Dalis ES valstybių narių nenoriai vertina galimybės naudoti brandolinę energiją. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad kalbėdami apie mokslinius tyrimus brandolinės energetikos rytyje, nebūtinai turime kalbėti tik apie brandolinę energetiką. Mes turėtumėme taip pat prisiminti papildomus veiks, e, su tas rytimi susijusius aspektus, pavyzdžiui, medicinos rytį. Ir čia konkrečiai aš galėčiau paminėti vėžio gydimą. Tie du dosijai susilaukė Europos komisijos dėmesio 18 metų gruodžio pabaigoje, todėl dabar mes ketiname pagreitinti procesą, ar bent jau bandyti tą padaryti, kad galėtumėm tuos klausimus aptarti Ir tada, geriausiu atveju, mes galėtumėm pasiekti platų susitarimą dėl šių dosie iki pirmininkamo pabaigos. Na ir galiausiai paskutinis dosie, kurį turėsime aptarti, jis yra susijęs su kosmosu. Šis dosijai e, turbūt susilauks bendro dalinio sutarimo per mūsų pirmininkavimą. Čia mes kalbame apie visą eilę kosmoso programų, kurias mes kaip tik šiuo metu įgyvendiname. Ir aš galėčiau išskirti Galilėjų ir Kopernikus. Tai yra programos, kurios E, leis e, e, pasiekti platesnio masto. Noriu pabrėžti, kad šios programos yra civilinės ir mes jas tokias ir turime palikti. Ačiū uždėmesį, stengiuosi neviršyti man skirtų septynių minučių, bet kaip matau, vis tik tai aš dviem minutėm viršijau tuos klausimus. Labai ačiū, ministrė. Aš pasisakymą ir kalbą. Aš e, pratęsiu diskusiją už poros minučių, o dabar norėčiau paprašyti e, ministro Badalau, kad jis išsakytų savo mintis. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai didelė garbė būti jūsų tarpe šiandien ir pristatyti prioritetus, Austrijos, e, atsiprašau, Rumunijos pirmininkavimo Europos taryboje prioritetus. Mano srityje, konkurencingumo ir pramonės srityje. Tas sritis e, įtrė komitetui aktuali. Visų pirma, aš norėčiau pabrėžti, kad pirmininkaujančiai Rumunija e, atliks lemiamą vaidmenį, galvojant apie tai, kad baigėsi Europos parlamento kadencija. Mums tenka labai didelė atsakomybė e, teisėkuros procesui suvaldyti, todėl mūsų pastangos bus sutelktos į teisėkurinių dosie e, išsprendimą, kiek tik tai įmanoma per pirmuosius tris dabartinių metų mėnesius. E, Konkurencingumo ir pramonės srityje pirmininkaujantį valstybę sutelks dėmesį ES pramonės strategijai, skaitmenėjimą ir į dirbtinį intelektą. Visos tos temos yra itin aktualios Europos darbuo atvarkėje ir e, labai susijusios, labai svarbios ekonominėme socialinėme kontekste. E, pramonės ekosistemų pritaikymas skaitmenėjimui yra labai rimtas iššūkis ir tai gali e, suteikti galimybę per artimiausius dešimt metų ES konkurencingumą pagerinti. Skaitmeniniai pokyčiai e, ir pramonės politikos pokyčiai E, suformuos Europos pramonę iki 2030 metų. Tam turėsime sukurti reikalingus įgūdžius. Europos komisijos komunikatas, paskelbtas 18 metų gruodžio 7 dieną, e, paragino sukurti koordinuotą planą dirbtiniam intelektui ir antrajame priede yra kalbama apie holistinį ekonomikos plėtojimą ir dirbtinio intelekto naudą Europai. Mes e, džiaugiamės tuo, kad šis komunikatas, kurį paskelbė Europos komisija, e, yra suteltas į tokias mintis, papildomos pastangos ir bedrėjai tikslai, plėtojant viešasis ir privačiasis partnerystės, geresnis finansavimas startuoliams ir novatoriškams mažoms sudinėms įmonėms, kompetencijos sutelkimas e, dirbtinio intelekto technologijoms, stengiantis su, sukurti jų patikimumą. Ir dar turime kalbėti apie populiarinimą, turime kalbėti apie švietimo, mokymo sistemų e, adaptavimą e, naujiems pokyčiams. Visuomenė turi pasirengti dirbtiniam interesui, turi būti išplėsta Europos duomenų erdvė, uh, kas yra neatsiejama nuo dirbtinio intelekto. Etikos gairės turi būti sukurtos. Be to privalome kalbėti apie tai, kaip dirbtinis intelektas galėtų perkeltas į pritaikomasias programėlės ir kaip galėtume tai pritaikyti tarptautiniam saugumui užtikrinti. Europos komisijos komunikate yra sakoma, e, kad svarbiausios visuomeniai sritis yra - medicina, transportas, mobilumas, saugumas ir energetika e, kuriuose būtų galima panaudoti dirbtinį intelektą. Mes džiaugiamės, kad priedė, kuriame yra kalbama dirbtinį intelektą, plėtros skyriuje yra paminėtas noras, kad ES dirbtinio intelekto požiūrių taptų lyderę plėtojant dirbtinę intelektą. Imsimės veiksmų, kad šioje srityje e, būtų plėtojama veikla. Greta priemonių, e, kurias mes minime, yra valstybių narių noras nustatyti fiksuotą biudžetą iki 2019 m. pirmo pusmečio pabaigos. Pirmininkaujantį Rumuniją pasiūlė visą eilę priemonių tarybai, vadovaujantis e, dirbtinio intelekto veiksmų planu. E, tos priemonės bus pateiktos konkurencingumo tarybai patvirtinti e, šių metų pirmąją dalį mes norime užtikrinti, kad aspektai susiję su dirbtiniu intelektu būtų aptarti daugelie ES e, posėdžių, nes e, jie turės didžiulį poveikį mūsų ekonomikai artimiausiais metais. Rumunija, pirmininkaudama taryba, ypatinga dėmesį skirs pramonės e, vertės grandinėms ir vadinamiesiams klasteriams. Mes visi suprantame, kad ES dabar labiau negu bet kada anksčiau reikia modernios pramonės politikos, kuri būtų orientuota į ateitį ir kuri leistų e, susidoroti su šiandienos uždaviniais. Šis aspektas yra pabrėžtas ir deklaracijoje, kuri buvo pasirašyta 2016 m. gruodžio mėnesį Paryžiuje 18 valstybių narių. Tada buvo pažymima pramonės, buvo organizuota pramonės draugų konferencija vadinamoji pramoniai, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia ilgalaikės politikos su aiškia vizija. Turime galvoti apie tai, kas vyks po 2030 metų. Turime galvoti apie verdavartinės pramonės bazės diversifikavimą, apie galimybės išnaudoti turimą potencialą ir galimybę susijusią su skaitmeninimu, dekarbonizacija, e, žiedinė ekonomika. Visa tai yra labai svarbu formuojant Europos pramonės ateitį. Turime galvoti apie tvirtos pramonės bazės išlaikymą, užtikrinant naujų darbo vietų kūrimą. Ir e, turime pagalvoti apie e, eksportuojamų produktų svorio užtikrinimą, kuris yra būtinas Europos pramonės konkurencingumui užtikrinti. Ta vizija eina į mūsų Europos darbo atvarkę ir Rumunijai tai labai svarbu, nes uh, pramonė Rumunijoje sukuria daugiau negu 25 procentus BVP. Mūsų nuomonė yra labai svarbu užtikrinti e, daug energijos naudojančios pramonės konkurencingumą. Mes ir toliau stengsimės užtikrinti pramonės konkurencingumą visose politikos rytise ir e, mes toliau skatinsime diskusijas apie veiksnius, kurie ženkliai įtakoja pramonės konkurencingumą. Taip pat galvosime apie iškylančius iššūkius. Mūsų laikų realybė tokia, kad mes nebegalime kalbėti tik apie konkurencingumą. Mes turime kalbėti apie skaitmeninimą ir robotiką. Mūsų pasaulis, pasaulis, kuriame gyvens mūsų vaikai, yra vis labiau suskaitmenintas. Ir mes turime kalbėti apie ryšį tarp e, darbo vietos radimo, skaitmeninių įgūdžių. Tai yra nepaprastai svarbu. Mums reikia Europos skaitmeninio identiteto. Tuo požiūriu investicijos į infrastruktūrą, į skaitmeninę kompetenciją, inovacijas yra būtinos. ES lygmenių įmonių skaitmeninimas tas procesas dabar vyksta, kadangi E, įmonės žino galimus skaitmeninius sprendimus. Rumunijos atžvilgių įmonės, e, kurios tampo lyderėmis internete, turi vykdyti internetinę priekybą. Europos e, sąjungos pramonės pažanga bus pristatyta specialioje konferencijoje, kuri vyks gegužės 27 dieną. Be to organizuosime Europos pramonės dienas, kurios bus skirtingose valstybėse narėse. Mes tikime, kad pramonės srityje e, vykstantis renginiai ir diskusijos bus svarbios Europos pramonės politikai ir jos apims e, taip pat ir daug energijos suvartojančią pramonę. Jūs žinote, kad dalinis bendrasis požiūris buvo pasiektas pirmininkaujant Austrijai ir mes jau dabar e, pradėjome bendrąjį trialogą sausio 16 dieną. Mes norime, kad Europos parlamentas mums suteiktų garantijų ir mes galėtumėm suprasti, jog jūs norite tęsti dėrybas iki pat birželio vidurio. Galiausiai aš tikiuosi, kad mes galėsime vadovautis mūsų pasiektų susitarimu. Dėkui abiem ministram už puikius pristatymus. Dabar pradėkime diskusiją ir pirmiausia pradės atsakingi už tuos klausimus kolegos EPP frakcija, ponas Eiler. Dėkui abiem ministram, kad atvykote. Per Austrijos pirmininkavimą du Europos pranešėjai, kalbant apie mokslinių tyrimų portfelį, sakė, kad čia turėtų moksliniai interesai turėti viršienybę, turint galvoj abiejų teisėkuros institucijų nesutarimą ir buvo prašoma, kad būtų atsisakyta dviejopo teisinio pagrindo visų interesų labui. Mes negalim laukti iki 20 metų dėl Europos inovacijų darbo tvarkės ir tik tada 20 metais pradėti dėrėtis dėl programų. Prezidentas Makronas ir valstybių vadovai e, priemė sprendimą dėl inovacijų Europos ir mes irgi negalime čia vilktis odegoj. Taryba irgi yra pasirengusi tokias diskusijas. Ir norima, kad būtų politinis sprendimas primtas tiek dėl tų dosie, e, kurie bendro sprendimo būdu, tiek dėl kitų dosie sutarta, kai kalbame apie horizonto ir kitas programas. Ir labai svarbu yra susitarti iki 19 metų vasario, nes priešingų atvejų, jei taryba nespėtų to padaryti, tai negalėtume nei dėl horizonto, nei dėl kitų svarbių programų vykdyti dėrybų ir pranešėjai nori pra... pasakyti, kad tokiu atveju taryba prarastų tą galimybę toliau tęsti politinės diskusijas dėl tos programos. Taigi labai prašome pirmininkaujančio šalies, kad jinai užtikrintų, kad taryboje būtų susitarta, kad galėtume tada principinį sustarimą dėl visos programos pasiekti, nes turime Europos pramonę, inovatorius, tyriejus, užtikrinti, kad turime inovacijų darbo tvarkę, tai yra ekonomiškai svarbus dalykas, socialiai svarbus dalykas ir piliečiai ES tikisi, kad mes veiksime. Dėkoju mm, kolegai už tokią stiprią žinę. Kolega Danieka. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau mm, pasisveikinti su abiem ministrais, pasakyti, kad Europos parlamento viltis mm, yra didelės. Pirmininkaujantis šalis realiai turi tik 3,5 mėnesio darbams, o dosie yra sudėtingos. Mūsų komitetas praktiškai dengia 80 procentų Europos ekonomikos sričių, išskyrus transportą ir žemės ūkį, o pramonė, moksliniai tyrimai ir kiti dalykai yra mūsų komiteto kompetencijų srityje. Aš esu pranešėjęs Horizontas Europą programai. Ir noriu pasakyti, kad ta žinia, kurią turite perduoti tarybai, yra tokia. Yra taip pat ir šešėliniai pranešėjai, kai kalbame apie horizontas Europą ir kitas tyrimų programas. Tai per pirmą trilogą jautėmės tvirtai, bet dabar matome, kad taryba nėra taip, kaip mes pasirengusi užbaigti e, šį darbą Rumunijai pirmininkaujant ir tai yra didelis smūgis visai Europos mokslinių tyrimų bendruomeniai, nes jai reikia laiko pasirenkti tai programai, kuri prasidės 20 metais ir jie negali, ta mokslininkų bendruomenė negali laukti, kol mes baigsime žaisti politinius žaidimus. Taigi e, tokį aišku signalą turėtume pasiūsti tarybai, kantrybė baigėsi, jei aiškaus atsakymo iš tarybos dėl darbų grafiko negausime, jei negausime atsakymo dėl tų priemonių, kurių taryba yra pasirengusi imtis, tai tada taryba liks kalta, o ne Europos parlamentas. Mes jau šešis mėnesius dirbame, visą reikalingą pasirinkimą padarėme ir esame atviri, e, ieškodami sprendimo, bet jei pasimesime šiame procese ir tarybai beliks tik atsiprašinėti, tai visa kaltė teks tarybai. Tikiuosi, kad Rumunija, kaip pirmininkaujančioji šalis, perdos šį mūsų signalą tarybai. Kita savaitė yra numatytas trilogas. Žiūrėsim, kaip sureaguos taryba. Dabar kalbant apie dirbtinį intelektą, kreipiuosi į poną Badalau. Norėčiau paprašyti jūsų šiek tiek daugiau informacijos apie tai, nes Europos e, parlamentą šiek tiek neramina mm, tai, kaip mes galime paremti mm, programas skirtas dirbtiniam intelektui. Kvantumo ir kitos programos čia minėtinos šiame kontekste. Ir jūs, mm, ko gero, jau išsprendėte kai kurios problemas, kurios nulems milijonų piliečių gyvenimą. Toliau ponas Krasno Dėpskis. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie gynybos fondą. Ar galėčiau apie tai pakalbėti? Manau, kad turėčiau pabrėžti, kad dėrybos vyksta sunkiai. Ir paklausti, ką galvoja Rumunija kokia yra galimybė iki rinkimų gegužę pasiekti kompromisą šiais klausimais. Aš pavėlavau į posėdį, tik išgirdau ministrų pristatymo mm, programos pabaigą. Kalbant apie europinę pramonę, Europos gynybos fondas turėtų ir galėtų irgi čia savo indėlį įnešti. Turiu galvoje inovacijas ir, ir paskatas inovacijom. Pramonė ir pramoninė gamyba Europoje dar atsilieka ir tuos klausimus reiktų išspręsti iki rinkimų į parlamentą. Labai norėčiau išgirsti, ką Rumunija galvoja apie tai. Your... Pone Vievnik, ministrė Hurduk, ačiū už paaiškinimus, o aš noriu kreiptis į poną Eiler ir poną Nikę ir noriu paklausti, ką pirmkiaunti Rumunija nuveiks rengiantis būsimai pagrindų programai. Ir aš pritariu, kad e, susitarimas dėl darbų grafiko turėtų e, būti pirmenybėje ir tam neturėtų trukdyti tarp instituciniai ginčiai. Pana Salinį. E, Europos parlamentas e, dėl e, kosmoso programos turi labai gerus įgaliojimus. Ir mes žinome, kad jūsų įgaliojimai nėra dar užbaigti. Mano pirmasis klausimas būtų, kada jūs savo diskusijose būsite pasiruošę dėrėtis dėl viso programos teksto. Kitas dalykas, mūsų įgaliojimas yra labai aiškiai e, e, surašyti įgaliojimai dėl visų pagrindinių ramščių e, šioje programoje, tame tarpe ir e, dėl e, pirminių pramonės šakų ir kitų dalykų. Kokie būtų jūsų prioritetai šioje kosmoso programoje? Toliau e, mes e, stengiamės, e, kad būtų pratestus tokios esminės programos kaip Galėjus, Kopernikus ir Egnos. Antra vertus, ką Jūs galvojate apie SSA ir EU SATCOM, tai yra naujas programas. Na ir dar vienas dalykas, kadangi esate atsakingas už mokslo tyrimus, Ką Jūs galvojate apie e, sinergiją tarp Europos horizontas programos ir Europos kosmoso programos? Dėkuoju, e, pana Zurinė. Ačiū, pirmininkė, ačiū ministrams. E, jau dabar matosi, kokie bus pagrindiniai klausimai, pirmininkaujant Rumunijai ypač atsižvelgiant, kad baigėsi mūsų kadencija, ateina rinkimai. Ir todėl yra e, ypač svarbu galvoti apie finansinę perspektyvą, būsimąją DFP. E, konkrečiai sunku kalbėti, bet reikia mąstyti apie principus. Aišku, reikia sparčios pažangos, dirbant su šiais dokumentais, e, Europos horizontas, skaitmeninė Europa, kosmoso dokumentai, bendroji gynybos politika reikalauja spartaus darbo. Tai taigi, e, kaip jau sakiau, e, artėja rinkimai ir mums būtina kalbėti apie Europos e, tapatybės stiprinimą. Todėl būtent tą reikia pademonstruoti, reikia apie tai aiškiai kalbėti, kad po rinkimų nereikėtų pradėti nuo nulio, kad jau turėtume nuo ko atsispirti. Jūsų pirinkavimas turi būti ambicingas ir reikia imtis žingsnių, kad neprarastume to, ką jau pasiekėme. Ponas Manesku. Dėkoju, pirmininkė. Turiu pirmiausia e, atsiprašyti pono Karinčio, EPP koordinatoriaus vardu. Jis e, ką tik e, paskirtas Latvijos premjeru ir, aišku, ne, negalėjo dalyvauti mūsų klausimuose. Aš pats turiu keletą klausimų. ITER tai e, mokslo tyrimų programa dėl brandolio sintezės, taigi truputį skirtinga nuo brandolinių tyrimų ir, kaip aš suprantu, kol kas nenumatytas finansavimas ir sunku yra numatyti <coughs> Europos horizontas yra mums e, labai svarbus ir jūsų misija būtų užtikrinti lygias darbo galimybės visiems e, tyrėjams, ypatingai jauniems ir e, tiems iš jų, kurie kol kas negalėjo mokslo tyrimo programų galimybėmis pasinaudoti Kompetencijos apibrėžimo angliškai excellency dėja mums kol kas nepavyko e, įvesti į e, atitinkamus e, dokumentus ir todėl tai trukdo išspręsti šią problemą. Taip pat eina kalba apie tai, kad EGNAS programa turėtų apriepti visą Europos teritoriją ir tai aktualu Rumunijai, kuri kaip tik ir nėra apriepta. Norėčiau taip pat paklausti, kaip jūs ketinate užtikrinti geografinę pusiausvyrą gynybos programoje. Tai aktualus klausimas Europos parlamente, tai e, tokios rušies pirmoji programa ir todėl tai yra labai svarbu. Paminėjote ir pramonės e, politiką. Norėčiau konkrečiai paklausti, ką pirmininkaujantį politiką ketina nuveikti, kad e, atsirastų aukšto lygio gynybos politika. Labai ačiū, aš dabar prašyčiau abiejų ministrų atsakyti į klausimus ir e, pateikti savo galutinės pastabas. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau e, pradėti nuo e, sudėtingiausių problemų. Ir e, konkrečiai, kaip vyka pagrindų programos aptarimas, diskusijos dėl jos. Kaip suprantu, norėtumėte atsakymų susijusių su konkrečiomis programomis. Ir turiu pasakyti, kad e, asmeninės nuomonės reikšti negaliu, e, turiu reikšti tarybos nuomonę. Taryba aiškiai ją išdėstė, yra išdėšiusi iki šiol, bet reikia pasakyti, <laughs> kad konkrečios programos yra labai susijusios su pagrindų programa ir tos diskusijos, kurios jau prasidėjo, uh, taip pat e, mini, e, mini parlamentarų nuomonės, tų parlamentarų, kurie dalyvauja trialogė dėl pagrindų programas. <clears throat> Tie du aspektai yra artimai susiję. E, Konkrečias programos negali viršti parametrų, kuriuos nustato pagrindų programa. Galbūt reiktų e, suteikti daugiau pasitikėjimo tarybai, leisti jai dirbti, kol bus priimtas galutinis sprendimas. E, vasario mėnesį įvyks konkurencingumo tarybos posėdis ir galbūt šitą klausimą ten galėtume aptarti. E, bent jau aš norėčiau pasiaiškinti kolegų nuomonės, e, dėl ko mes galėtume pasidėrėti, kokias diskusijas surenkti, kad galima būtų paspartinti šio dokumento svarstymą. Deja, e, susidurime su parlamento rinkimų problema. E, tai administraciškai šiek tiek riboja mūsų kadenciją, mūsų įgaliojimus, tačiau Vis tiek reikia pripažinti, kad tarybai teks suformuoluoti savo galutinę nuomonę. Dėl kosmoso programos aš sustiksiu rytoj su ponė komisijos narė. E, išklausysime komisijos pasiūlymus dėl kosmoso programos. Kaip žinote, yra galimybių e, tos programos kai kurios komponentus inkorporuoti į Europos horizontas programą. O kalbant apie e, kompetencijos apibriešti, apie excellency angliškai, tai e, jeigu teisingai suprantu, egzistuoja klasikinės sistemos, uh, pagal kurias galime hierarchiškai sureitinguoti institucijas ir žmonės, kurie dalyvauja mokslo tyrimuose. Taigi, e, ši priemonė šia prasme yra gana tiksli. E, taip, šis metodas susilaukė kritikos, bet aš manau, kad kompetencija yra e, galima apibrėžti remianti šiais principais. E, žinoma, e, gal būtų galima mm, ir e, kažkokią slaptą vertinimo sistemą naudoti, kad mes ne, ne, nežinotume, kas dalyvauja konkursuose jeigu yra abejonių dėl to, kaip tie projektai yra patvirtinami. Dėkui. Dėkuoju Jums, ponė ministrė, už atsakymus ir Jūsų pastabas. Suteiksime žodį dabar e, ministrui Badalau pakalbėti apie pramonę, tame tarp ir gynybos pramonę. Taigi, atsakymai į klausimus ir e, baigiamosios pastabos e, iš pono ministro Nikolau Badalau. Taigi, atsakant ponui Dan Nika. Jūs nepaprastai optimistiškai nusteikęs, kai sakote, kad e, turime 3,5 mėnesio viskam užbaigti ir kad e, to laiko pakaks iš tikrųjų, e, turėsime labai paskubėti, kad išspręstume bent jau daugumą neišspręstų problemų. Na, o dabar atsakant Dėl SII tai taryboje yra daug būkštavimų remiantis komisijos komunikatu ir 17, e, 18 e, metų e, gruodžio mėnesio veiksmų planu, kuris buvo patvirtintas pirmininkaujant Austrijai. Reikia pasakyti, kad pasiekta daug pažangos pirmininkaujant Austrijai. E, išvadose sakoma, kad būtina susitelkti e, ties tomis šalimis, e, kurios kol kas nėra pakankamai išsivyščiusios dirbtinio intelekto atžvilgių, kad reikia ieškoti geresnės sinergijos su Europos kosmoso pramonė ir kitais sektoriais. Ten taip pat sakoma, kad labai svarbu e, tinkamai renkti inžinierius, e, žmonės dirbančius dirbtinio intelekto srityje. E, ir apskritai geriau ruošti tiksliųjų mokslo specialistus. Tie dalykai buvo aptarti aukšto lygio dirbtinio intelekto darbo grupėje. Visi šie mm, dokumentai dabar yra rengiami ir bus patvirtinti tarybos posėdį, posėdyje vasario 18 dieną. Dėkui. Ar galiu atsakyti ir antrą klausimą? Na, dabar E, atsakant e, profesoriui Krasnodemski. E, labai atsiprašau, jeigu gal neteisingai ištariu jūsų pavardę. Nes galėčiau gana plačiai atsakyti, bet padėjėjai man sako, kad reikėtų glaušiau man atsakinėti, kad sutiltume į skirtą laiką. Europos gynybos fondas, e, kaip jūs teisingai ir sakėte, yra nepaprastai svarbus. E, teisėkuros e, dokumente, kuris susijęs su gynybos fondu, mūsų požiūris yra štai koksai. Kaip žinote, Austrijai pirmininkaujant buvo pritarta dėl e, dalinio bendro požiūrio e, ir e, nuspręsta, kad reikėtų dėrybas baigti iki vasario vidurio. Tai nuspręsta sausio 16 taryboje. Na ir aš taip pat, aišku, pritariu jūsų, jūsų ambicijoms. Šia prasme mūsų požiūrių taškai sutampa, yra panašus ir e, todėl mes e, ketiname ieškoti kompromisinio sprendimo, kuris išsklaidytų mūsų būkštavimus ir e, kuris leistų Europos gynybos fondui tinkamai funkcionuoti ES labai. Turiu taip pat pasakyti, pabrėžti, kad turime ir toliau remtis e, mūsų susitarimu dėl Europos pramonės e, programos gynybos rytyje. Angliškai EDIDP. E, norėčiau taip pat atsakyti į pono Marinesku labai sudėtingą klausimą dėl geografinės pusiausvėros ir kaip tai yra susiję ir bus susiję su Europos gynybos fondu. Norėčiau pabandyti atsakyti, nes vyksta dėrybos tarp valstybių narių, stengiamės suformuoti fondą E, e, visų e, valstybių narių pastangomis, tačiau jos tarpusavėje turi susidėrėti dėl finansavimo ir pajėgumų. Atsižvelgiant ir esančią riziką. Jūs puikiai žinote, kad geografinis dislokavimas yra labai sudėtinga tema, bet aš esu tikras, kad Europos lygių mes sugebėsime e, išvystyti Europinę partnerystę dėl gynybos fondo. Kalbant apie e, pramonės strategiją, vėl atsakant ponui Marinesku, jūs žinote, kad e, iki Kiek anksčiau, prieš porą metų, komisijos strategija buvo pramonės politikai atsižvelgti į kiekvieną atskirą regioną. E, dabar e, su, su, suprantama, kad dabar jau kalbama apie kažkokį e, pagrindinį sektorių, kuris gali būti funkcionuoti atskirai ir e, e, jis galėtų apimti visas e, Europos šalis nuo energetikos generacijos iki galutinio produkto, kuris atneša aukštą pridedamąją vertę. Tikiuosi, kad atsakiau, jeigu ne, galėsime dvišalių pagrindų pasikalbėti. Dėkui. Uh... Labai ačiū. Abu ministrai, noriu Jums padėkoti e, už tai, kad buvote su mumis visą laiką. Dabar Rumunijai pradėjus pirmininkauti, ačiū už atsakymus ir komentarus. Noriu pasakyti, kad oficialioji Rumunijos pirmininkavimo atidarimo ceremonija įvyks šiandien Europos parlamente. Šiame pačiame Jan pastate, trečiame aukšte. 18 val. 30. Vadinasi, už valandos ir 40 minučių. Po valandos 40 minučių ateikite į trečiąjį aukštą. Vienu aukštu aukščiau negu dabar, dabar esant rankštė. Oficialioji ceremonijos pradžia Rumunijos pirmininkavimo. Labai ačiū abiems ministrams. Bendradarbiausime artimiausiais mėnesiais. Jūs teisus. Jūs jau vasario mėnesį viską turite praktiškai užbaigti. Netgi per pirmąjį vasario dešimtmetį. Tai liko tik kelios savaitės. Labai trumpai, bet pavyks. Esam tam pasirengę. Labai ačiū, mėly draugai. Noriu ranką paspausti. Thank you, Mr. Buzek. Thank you. Thank you very much. Thank, Thank you, you sir. Uh, dear friends, let us go to the next point in our agenda. Kolegos, dabar pernam prie kito darbo atvarkės klausimo. Ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybės. Pirmasis darbo atvarkės klausimas - kolega Neuklis Ilikiotis. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas. Turite puikių žinių, kolega Ilikiotis. Haristo Proedre. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu. Visų pirma, noriu pasakyti, kad padėkos susipelno visi šešėliniai pranešėjai. Taip pat padėjėjai ir sekretoriatas dirbęs su šiuo dosie iš ITRE komiteto. Dirbame e, visi kartu, kolektyviai. Ir tokiu būdu pasiekėme pagrindinių parlamento tikslų. Taigi, mes parengėme tekstą, kuris e, suteiks apsaugos visuomeniai, piliečiams, mažoms vidutinėms įmonėms, taip pat startuoliams. Dabar visi galės gauti svarbę informaciją E, kuri bus sukaupta viešajame sektoriuje. Mums pavyko asmens duomenų apsaugą sugriežtinti ir, tiesą sakant, pavyko uh, e, PS A reglamentą sureguliuoti su duomenų apsaugos reglamentu. Taip pat norime sukulti vienodas veikimo sąlygas įmonėms, kurios įeina į direktyvos taikymo apimti ir toms, kurios neįeina. Taryba ir komisija taip pat atsižvelgia į mūsų argumentą, kad reikia atlikti poveikio vertinimą. Sutikome su pirmojo straipsnio išbraukimu, tačiau kreipėmės į valstybės narės, kad e, ši direktyva būtų išplėsta, apimant privataus sektoriaus įmonės, kad būtų sukurtos iš tiesų vienodos veikimo taisyklės, kai įsigalios e, komisijos direktyva. Sakėme, kad prieiga prie tokios informacijos turi būti nemokama, taip pat pasirūpinome kad būtų parengtas e, aukštos vertės duomenų sąrašas įtraukime labai svarbių kriterijų susijusių su socialiniais ir ekonominiais veiksniais. Visi tie klausimai yra susiję su piliečių kasdieniu gyvenimu. Taip pat bus kopama statistika susijusi su aplinkos apsauga, su įmonėmis tai reikalaus didesnio skaidrumo. Taip pat labai svarbu suprasti, kad šiandien mes kaip parlamentas jau galime uh, išreikšti savo poziciją dėl to, kaip bus pasirinktos kategorijos ateities deleguotame teisės akte. Toks teisės aktas bus reikalingas, kad sąrašą galėtume išplėsti. Sąrašas galės būti prailgintas tik tai deleguotojų teisės aktu, vadinasi, turės būti tariamasi su visomis suinteresuotomis pusėmis. Jokių būdų šio sąrašo nebus galima sutrumpinti nebus galima išbraukti įtrauktų kategorijų. Taip pat mes sutikome savo ruoštų, kad būtų parengtas įgyvendinimo teisės aktas, kad tos aukštos kokybės duomenų bazės būtų teisingai pasirinktos ir viešasis sektorius turėtų tam tikrą judėjimo laisvę šiam pasiūlymui įgyvendinti direktyvai. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad šios direktyvos e, persvarstymas yra labai svarbus naujai skaitmeniai ekonomikai. Aš dėkoju komitetus pirmininkui ir komitetui už tai, kad mus parėmė per trialogo dėrybęs. Ačiū. Ačiū. Reikėtų pridurti, kad dėrybos baigėsi vakar 17 valandą. Nes e, tai turėtų žinoti Neuklidės, nes jo nebuvo. E, pasiektieji rezultatai yra puikus Europos parlamentui. Toliau, kitas darbo tvarkės klausimas. Koleg Dan Nika, Europos horizontas. Kas čia pasiekta? Ta tema mes ką tik kalbėjomės su Rumunijos mokslinio tyrimų ministru Mums e, su pirmininkaujančia valstybė problemų neiškyla. Problemų iškils su kai kuriomis valstybėmis narėmis ir su tarybos e, atskiromis tarnybomis, nes jos nusprendė toliau kvestionuoti priimtų sprendimų teisinę bazę. Jie nori, kad mes nebūtume bendri sprendimų prieimėjai, jie nori, kad su mumis būtų tik konsultuojamasi. Tai sumenkina Europos parlamento vaidmenį. Ir šiandien Aš noriu pasakyti, ir jau pasakiau tai, kalbėdamasis su Rumunijos mokslinio tyrimų ministru, kuris taryboje dirbs. E, šiandien labai svarbu pašalinti tas nepagristas kliūtis. Yra labai daug kliučių, kodėl taryba prieimė sprendimą, kad būtų sukurta administracinių požiūrių geresnė programa, kad būtų sutvarkyti visi dosijai siūloma pakeisti Europos parlamento pasiūlymą. Parlamentas pateikė eilinį prašymą, papildant Horizontų 2020 programą. Mėly kolegos, daugiau informacijos apie tai aš jums suteiksiu kitą antradienį, kitą trečiadienį, tiksliau, nes antradienį naktį vyks posėdis. Pradedame 21 valandą. E, nes norime, kad trečiadienį viskas būtų užbaigta. Tai yra labai gerai. Numatėme, kad vyks keturi trialogai, o jeigu prireiks ir penki. Mūsų tikslas? Rasti sustarimą su taryba, nes komisija daugmaž mūsų pusėje yra. E, vyksta ginčas ir dėl šio dosie teisinės bazės kolega iš e, mūsų komiteto yra atsakingas, už tai jis galėtų geriau papasakoti. Jie mano, kad jeigu palauksime kito parlamento, tarsi bus geresnė pozicija, bet aš manau, kad e, tai būtų klaidingas požiūris, nes kas parlamentas turės viską nuo nulio pradėti. Aš nemanau, kad e, dabar yra gera mintis daugiau negu vieneriems metams viską atidėti, nes kita pirmininkaujanti valstybė negalės nieko padaryti, nes komisijos nebus dar jų pirmininkavimo metu. Jie net nežinos, kas ateities darybose dalyvaus. Naujas komisijos narys bus paskirtas. Nauja komisija bus paskirta. Gal jie bus pasirengę viską pakeisti. Bet žinia keičia ne tik komisijos narius. Personalas irgi yra keičiamas. Taigi mes iš savo patirties 2014 metais žinome, yra naivu tikėtis, kad nauja komisija ir naujas komisijos sekretariatas galės ką nors pakeisti ir galės sugebėti pradėti dirbti anksčiau negu lapkričio mėnesį. Geriausiu atveju. Taigi turime galvoti apie vėlavimą iš tarybos pusės. Šis dosija yra nepolitinis, labai techninis. Mes žinome, kad Europos parlamentas išreiškė skirtingų nuomonių. Vienbalsiškumas, sprendimai, kuriems pritarė plačiai visi, dėja tokia dabar padėtis. Ką jūs patartumėt, sako pirmininkas, ką daryti? Palaukim ir pamatysim. kokia susiformuos padėtis antradienį per trilogą, ar bus, e, ar taryba pakeis savo veikimo metodus ir tada mes žiūrėsime, galbūt kažką reikės suformuluoti. Mes turime ir scenarių C. Ir aš tai galiu pasakyti, galėsiu pasakyti tik vėliau, ką planuojame daryti, bet žinia, jeigu yra galimybė vykdyti konstruktyvų dialogą, tai taryba turi jų imtis. Ačiū, kolega Masimiliano Salinį. Ar jūs geresnių naujienų mums turėtumėt? Mano dėrybos vyksta sklandžiai, aš esu labai patenkintas jumis ir turiu pasakyti, kad e, kosmoso požiūriu viskas vyksta teisinga kryptimi, visos trys institucijos masto panašiai, taryba, e, parlamentas ir Europos komisija. Nedidelių teisinių problemų iškyla dėl e, naujosios agentūros funkcijų ir jos ryšio su Europos komisija, bet aš esu optimistas ir manau, kad mes pasieksime gerą susitarimą, ypač po pirmojo trilogo. Aš tikrai esu optimistas. Turime nepaprastai daug techninių posėdžių prieš antrąjį trilogą Antrasis trialogas greičiausiai įvyks vasario 20 dieną. Jūs žinote, kaip aš jau sakiau ankstesnėme posėdėje, kad turime labai tvirtą Europos parlamento mandatą, bet taip pat laukiame gero tarybos mandato. Nežinau, kaip viskas bus iš tikrųjų ir nežinau, kiek mes dar turėsime laukti uh, Mūsų tikslas, mūsų siekis yra labai aiškus, e, kalbame apie prieigą prie erdvės, jos valdyseną ir panašiai. Mes tęsime viską techniniu lygmeniu ir aš turiu pasakyti, kad išlieku optimistas ir man atrodo, kad viskas yra tvarkoj. Nežinau, kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad iki rinkimų mes galime e, pradėti pirmąjį svarstymą. Ačiū, ačiū kolega. Aš norėčiau pasakyti, kad Programa vadinasi taip - ES kosmoso programos sukūrimas ir ES kosmono programos agentūros įsteigimas. Taigi, kolega, labai ačiū už e, atsakymą, ar kas nors turėtų klausimų. Ne, tada perinam prie kitos mūsų darbo tokios temos - Europos gynybos fondos teigimas. Kolega Ždislav Krasnodepski bardzo, więc e, rzeczywiście odbyli. Dziękuję. Mes jau turėjom pradinį trilogą, bet jis trumpai tik 3 valandas truko. ir tuos lengvesnius straipsnius praėjome, nors aišku, mūsų ketinimai buvo visus straipsnius praeiti. Jei pažiūrėtume į rezultatus, tai mums pavyko kažkiek kompromisų pasiekti dėl gynybos fondo tikslų. Ir taryba daugeliu atveju sutiko su parlamento reikalavimams reikalavimais. Aišku, skiriasi nuomonės tam tikromis, dėl tam tikrų detalių. Taryba nori daugiau regioninių prioritetų, o parlamentas nori daugiau galvoti apie sąjungos strateginę autonomiją. Bet e, čia galima dirbti su tais dalykais. Dabar biudžetas. Čia mes visi sutikome, kad nėra dar laikas priiminėti sprendimų dėl biudžeto. Europos parlamentas nenori, kad į gynybos fondą būtų iš kitų fondų paimtos lėšos. Ir tie uh, asignavimai, tos išlaidos, kurios numatytos civiliniam uh, poreikiam neturėtų būti suplakamos į vieną kartu su karinėmis išlaidomis. Ir labai svarbu, kad turėtume konkrečius biudžetus moderniom technologijom. Taigi, dėrybos tebe vyksta. Kalbant apie fondo valdymą, gynybos fondo valdymą, tai parlamentas nori, kad komisija tiesiogiai valdytų tą fondą, o taryba nori, kad nebūtų tokio tiesioginio komisijos valdymo. Tai kai kuriais atvejais komisija su tuo sutiktų. O dabar konkretus kaštai konkrečių kaštų klausimas. Tai čia visi sutarė, kad turim tokį lankstų sprendimą priimti. Nebuvo pasiektas bendras sutarimas, nebuvo konsensuso dėl tų vidinių kaštų. Taryba siūlo 50 procentų o parlamentas čia siūlo dvi galimybės ir sako, kad arba šia, ta, tas dydis turėtų būti didesnis, arba iš vis jo neturėtų būti ir taip pat projektų parinkimo klausimas iškilo ir e, kokiais kriterijais remiantis tie projektai bus atrenkami. Taryba pateikė pasiūlymą dėl tų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo lygių tarp valstybių narių ir mes sakėm, kad tą netaip lengva apibriežti. Ir dabar vyksta daug techninių dėrybų. 5 vasario vyks kitas trilogas Ir dar vieną dalyką norėčiau paminėti. kad didžiausia problema yra pačiame parlamente, nes kolegos išreiškė abejonių, kai kurie parlamentarai išreiškė abejonių ir jeigu mes patys tarp savęs nesutarėme, tai ko tada mes galim tikėtis per dėrybas, jei parlamentas nėra iškristalizavęs savo nuomonės. Taip pat e, e, dėrybos dėl penkto straipsnio, kai kurie kolegos parlamente sakė, kad jiem kelia problemų jau parlamente priimti sprendimai. Bet turim iki mūsų kadencijos pabaigos užbaigti šį klausimą. O dėl biudžeto jokių kol kas konkrečių pastabų neturime. Bet turime baigti šį klausimą. Vienas dalykas, kuris šiek tiek problemų kelia, susidaro įspūdis, kad praktiškai parlamente visos dėrybos vyksta kuluaruose. O kalbant apie, pavyzdžiui, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, tai esam sutarę, kaip viskas daugiau mažiau turėtų atrodyti. Ir mm, Tai dėl ko sutarėme, tai e, tas yra įmanoma ir tas yra reikalinga ir taip pat teisės tarnyba patvirtino, kad tai, ko mes norime e, ir galėtume baigti darbus. Dėkoju už komentarus, sako pirmininkas. Ir tie rezultatai kada tos dėrybos baigsis. Atrodo, kad balandį galėsim dėl to balsuoti plenarinėje sesijoje. O dabar Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir ponė Virkunen. Dėkui, pirmininkė, vakar prasidėjo trilogai. Ir žinote, kad tai yra bendra transporto ir pramonės e, komitetų dosie ir problemų, manau, didelių nebus, nes tarybos ir parlamento pozicijos yra artimos. Vakar didžiausią dėmesį skiriam transporto klausimam, kai kuriem horizontaliem klausimam, o kitą savaitę kalbėsime per techninį posėdį apie energetiką ir skaitmeninę dalį, bet čia irgi nematau didelių problemų, o energetikos dalyje tai yra tie tarp valstybiniai atsinaujinančios energetikos projektai ir komisija siūlė, kad 10 mm, procentų tokiem projektam būtų naudojama, mes siūlėme 15 procentų, o per plenarinę sesiją 20 procentų lėšų siūloma tokiem tarpvalstybiniam atsinaujinančios energetikos projektam naudoti. Tai šitas klausimas, kuris dar bus diskutuojamas ir dabar planuojame dar du trilogus surenkti. Ir kovo mėnesį bus bendras transporto ir pramonės komitetų posėdis. Ir tada per plenarinę, matyt, gal rezultatus balandį galėsime aptarti. Ir mm, dar planuojamas ir techninis posėdis, tai bent jau techninių lygių tikrai bus įmanoma pasiekti kompromisus. Tai tiek. Uh, uh, thank you. Thank you very much, Anna. That's all. Dėkoju. Dėkoju. Uh, tai dabar suprantu, kad pirmas trilogas vakar buvo labiausia skirtas transporto sektoriui, o kiti posėdžiai, posėdžiai bus labiau skirti ITRE komiteto sritims. Ponas Marinesku, kiek žinau, atsakingas už transporto komitetą. Tai mums situacija klostosi gerai. Dėkuoju už pristatymą. Tikiuosi, kad viskas bus sklandžiai. Ir galėsim pakankamai greitai baigti darbus per šią kadenciją. Kolegos, Taigi baigėme 17 punktą, dabar 18 mūsų darbo tvarkės punktas. Keitimasis nuomonėmis su už saugumo sąjungo atsakingo Europos komisijos nariu Julianu Kingu dėl saugumo tyrimų biudžeto pagal kitą daugiametę finansinę programą. Dėkėju, dėkuoju Jums, komisijos nariai, kad atvykote. Svarbu mums aptarti saugumo mokslo tyrimų biudžetą pagal naują DFP. Tai svarbus dalykas mūsų parlamentui, visai ES, mūsų piliečiams. Ir mes šitą norėtume sužinoti apie, mm, apie saugumo tyrimų biudžetą programos e, dabartinę būklę. Ji buvo finansuojama iš e, septintosios e, tyrimų pamatinės programos ir iš horizontas 2020. Dabar jau žinote, mes jau kalbame apie aštuntą pagrindų programą. <clears throat> kažkuria prasme mes e, čia e, matome ir sąsajų su gynybos fondu, nors e, tie du dalykai ir nėra labai viens nuo kito nutolę. Ir kai, kai kalbam apie gynybos fondą ir apie mm, mokslo tyrimų saugumo srityje biudžetą. Pone pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, visų pirma, ačiū už galimybę sustikti su e, jūsų komitetu. Aš e, žinau, kad kalbu parlamento nariams, kurie turi labai daug ekspertinių žinių e, šiuose reikaluose ir labai tikiuosi, kad ir aš galėsiu iš mūsų pasikeitimo nuomonėmis pasimokyti E, aš pabandysiu susitelkti į aptariamą dalyką, tas dalykas e, jūs domina ir neramina ir aš tikiuosi, kad e, šiame pokalbėje pamatysime, kad didelė dalim mūsų nuomonė sutampa. Taigi, pratesiant tokią viltį, leiskite man pradėti. aš, aš žinau, kad jūs žinote, nes esu su jumis atskirai kalbėjęs, e, kad mes susidurime su e, sudėtingais, besikeičiančiais e, grėsmės veiksniais. Jau porą metų dirbu ir kai kalbame apie saugumo sąjungą, visi aspektai, ar tai būtų bendras darbas kovojant su terorizmu, ar su radikalizavimu, ar mm, kalbame apie klasikinį kibernetinį saugumą, kitaip sakant, kibernetinės grėsmės mūsų sistemoms, platformoms, infrastruktūrai, ar kai e, kalbame apie naujesnės grėsmės, e, kada mūsų kibernetinės sąsajas žmonės e, bando panaudoti, padarant mums žalą, pavyzdžiui, pakengti mūsų demokratinių institucijų veiklai, ar kai kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, tai turim pripažinti, kad e, visose tuose aspektuose mes matom labai daug kaitos ir evoliucijos. Ir vadinasi, ir mes turime atitinkamai keistis. E, ir saugumo tyrimai e, šia prasme mm, yra integrali viso šito proceso dalis. Ir aš didelę Noriu padėkoti Jūsų komitetui už Jūsų e, domėjimąsi šią sritimį ir aš, e, kiek suprantu, mes visi judame tą pačią linkme, galvodami apie tai, kaip formuoti saugumo tyrimus, kad galėtume e, reaguoti į besikeičiančias grėsmės. Tam mums reikia saugumo tyrimų, kurie būtų labai e, tiksliai orientuoti, e, e, atitiktų saugumo e, praktikų, teisėsaugos institucijų ir politikos formuotojų lūkesčius. Ir visa tai yra dėl, dėl tos svarbos, kurią suteikėme finansuodami uh, ES tyrimus. 2, 2, 2 milijardai eurų iš 7-8 e, programų yra e, didelė dalis e, lyginant su kitomis tyrimų sritimis. Taigi, čia kalbame apie, apie 50 procentų, lyginant, pavyzdžiui, su 10-15 procentų, kuriuos skiriame kosmoso tyrimams. Taigi e, mes e, kolektyviai e, turime atsakomybę, kad horizonto programa veiktų tinkamai atsižvelgiant į finansavimo dydį. Ši programa gali padidinti savo poveikį, geriau atsižvelgdama į tarptautinę grėsmių prigimtį ir e, įrodant ir užtikrinant, kad atliekami tyrimai būtų aktualūs visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga taip pat e, stengiasi sukurti sėkmingą uh, E, Europos saugumo e, pramonė, kol kas čia yra iššūkių, e, tai sukurs naujų darbo vietų ir suteiks ES tam tikrą autonomiją šioje veikloje. Taigi, ką be gamintume, ar skanerius, ar prietaisus, e, rinkti įrodymus ir taip toliau. Visa tai e, turi nešti tam tikrą pridėtinę vertę. E, taigi mes ne tik turime galvoti apie tai, kaip panaudoti tinkamai lėšas, bet kaip sustiprinti Europą mm, horizontas. Taigi pirmiausia, turime galvoti apie brandolinius, cheminius ir kitokius rizikas e, e, stiprinti, pavyzdžiui, atsparumą e, katastrofoms. Čia galime kalbėti apie gamtinės katastrofas, ar tai būtų gaisrai, kurias stebėjome, pereitą vasarą kai kuriuose valstybėse narse, tai gali būti ir e, cheminiai išpoliai, cheminio ginklo išpoliai, kuriuos, pavyzdžiui, stebėjome Anglijoje, Salisburyje. E, mes turime užtikrinti viešųjų erdvių ir kritinės infrastruktūros saugumą e, valstybių narių vyriausybės, e, regionų, miestų valdžia turi stiprinti viešųjų erdvių atsparumą ir saugumą. Čia reikia ieškoti inovatyvių sprendimų, kaip susidoroti su saugumo iššūkiais. E, reikia pripažinti, kad e, supratimas apie kibernetinės rizikas yra labai išaugęs ir dabar yra didelis poreikis valstybėms narėms dirbti drauge ir e, doroti su tais iššūkiais. Tai reiškia naujų technologijų vystymą, bet taip pat ir geresnį supratimą apie žmogiškuosius veiksnius, kas už to slepiasi, kas verčia uh, E, jauną žmogų radikalizuotis. E, reikia geriau suvokti, e, kokį poveikį daro teroristiniai išpoliai, kaip mums geriau reikėtų reaguoti ir pasirūpinti aukomis. Visa tai gali būti saugumo tyrimų dalimi, kad sukurtume tokias priemonės, kurios atitiktų piliečių lūkesčius ir kad tai visada būtų daroma e, laikantis e, privatumo, etikos ir e, pagrindinių teisių. Nes tokių tyrimų sėkmė visada turi remtis mūsų pagrindinėmis vertybėmis, antrai prarasime visuomenės paramą. O kalbant apie saugumo tyrimų poveikį, tai turime suprasti, kad Visų pirma, reikia suvokti poreikius, e, kad galėtume ieškoti e, sprendimų. E, mes turime apibriežti ir savo turimas galimybės, kurios egzistuoja, kad galima būtų susidoroti su grėsmėmis. Pagal dabartinę programą, horizonto programą, formuojant projektus, e, yra būtinas reikalavimas įtraukti į jų įgyvenimą praktikus. E, taip ir yra. E, reikia pritraukti ir agentūras, Europolą, Europos pakrančių tarnybą. Taip pat turėtų būti įtraukti, kad geriau galima būtų suprasti poreikius, pasinaudoti jų konsultacijomis. Na ir taip pat jie reikalingi, kad saugumo tyrimų rezultatai būtų tinkami panaudojami. E, galvojant apie Europą, Europos horizonto e, tolesnę plėtrą, e, jūsų parlamentas sako, kad saugumo, saugios visuomenės klasteryje reikėtų tam tikrų papildymų, reikėtų numatyti Pavyzdžiui, atskiras veiklos rytis e, skirtas e, e, sienos apsaugai, kibernetiniam saugumui ir kitiems dalykams. Iš komisijos požiūrio taško iš tikrųjų mes pritarėme atskiro klasterio sukūrimui dėl saugios visuomenės ir naujų biudžeto eilučių sukūrimui. Dėl to mes neprieštarautume. Toliau jūsų komitetas siūlo, kad saugios visuomenės klasteriui reikėtų skirti Europos horizonto 2 e, procentus biudžeto. E, lauksime inter, tarp institucinių diskusijų dėl būsimosios e, DFP bet komisijos pasiūlymas ir parlamento e, e, pateiktas e, pranešimas suteikia mums galimybę toliau dirbti šitoje srityje. Atskirai norėčiau paminėti gynybos tyrimus. Europos horizontas numato teisinę, teisinį pagrindą pagal sutartį, finansuoti gynybos e, tyrimus, bet čia nepatenka atskiras gynybos fondas, kuris reglamentuojamas kitomis e, e, kuris finansuojamas atskirai, tam bus skirta 4 milijardai eurų. Europos gynybos fondui. Ir čia reikia užtikrinti, kad tarp tų dviejų uh, fondų būtų sinergija, kad nebūtų nereikalingo dubliavimosi. Tačiau iš esmės mes e, pritarėme tam, e, tai, e, kiek aš suprantu, parlamento pozicijai, kad turi būti labai aiškiai atskiriamos tos dvi programos. Pabaigoje tik noriu dar kartą Jums padėkoti šiam komitetui ir parlamentui padėkoti už tai, ką Jūs uh, dirbate už e, tvarę paramą saugumo tyrimams, e, tai programos daliai ir aš manau, kad tai yra labai rimtas indėlis siekiant e, mūsų piliečius padaryti saugesniais. Ačiū gerbiamas komisijos nariai už labai atsak, aišku pristatymą ir labai atvirą informacijos pateikimą. Aš manau, kad e, e, mums visiems labai įdomu gauti kuo daugiau informacijos apie saugumo finansavimą ir investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Norėčiau paprašyti EPP vardu poną Langę pasakyti. Pona Eiler, atsiprašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkai, gerbiamas komisijos nariai. Jūs e, pasakėte ir jūsų veiksmai per pastarosius metus rodo, koks didelis nuostolis Junktiniai karalys, e, Europos Sąjunga ir Junktinės karalystės pasitraukimas. Na, o dabar, tiksliau pasakant, aš suprantu jūsų draugišką pasikvirčimą tarp Europos tarybos, parlamento ir komisijos. E, pirmą kartą parlamentas kalba apie specialios mokslo tyrimų programos sukūrimą ir labai gerai, kad tai bus atskiriama nuo kitų pirminio derinio dalių. Tai būtų visiškai suprantama. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kas e, man aktualu šioje srityje. Jau sakėte, kad pritaikyta visai lė priemonių sienų apsaugos klausimų, tai aš manau atsispindi tarybos ir komisijos sprendimuose. Jūs paminėjote produktų klastojimo grėsmę. Dėl keletos priežasčių tai yra rimta problema Europos ekonomika, dėl to daug praranda finansiškai. Kitas dalykas tai yra nepakankamai vertinta grėsmė. Ekspertai, pažiūrėjau, yra paskaičiavę 4 procentų Europos farmacinių produktų vaistų parduodamų Europos piliečiams nėra originalūs. Jie yra nukopijuoti, yra neiškios kilmės, jie kelia pavojų Europai. Na ir trečias dalykas, trečias aspektas mes matome klastojimo e, plitimą. Tai yra mažiau pavojingas nusikaltimas, todėl jis dažnai yra pasitelkiamas, kad būtų surinktos lėšos teroristiniai veiklai ir kitiems rimtesniems nusikaltimams. Viena iš parlamento e, pastangų buvo skatinti uh, E, koordinavimą ir bendradarbiavimą bei sinergijas šioje srityje. Savo pasiūlymą mes atnaujinome ir manome, kad būtų prasminga geriau bendradarbiauti su Europos institucijomis. Ar tai būtų komisijos institucijos, ar net Europos institucijos, pavyzdžiui, Europolas. Nes mes manome, kad turėdami e, mokslinio tyrimų programą, kurią finansuoti yra keli šimtai milijonų, O Europolo kibernetinio saugumo centras yra finansuojamas e, kuklę sumą nuo 5 iki 10 milijonų. E, viskas priklauso nuo to, kaip skaičiuosite. Taigi būtų prasminga ne tik integruoti šią instituciją, bet taip pat pagalvoti apie tam tikros pinigų dalies skirimą būtent šią institucijai. Galbūt tam galėtų padėti RTD Ar jūsų generalinis direktoratas ir tai leistų sureguliuoti reglamento įgyvendinimą, bet man atrodo, kad praktinė prasme būtų verta pagerinti biudžetą tokioms institucijoms kaip Europolas. Iki šiol to nepavyko padaryti dėl vidaus reikalų ministrų sprendimų, mokslinio tyrimų ministrų sprendimų, nes jie bijo, kad atsisakė uh, tokios sumos, jie praras prioritetinį uh, ir mokslinio programų vertinimą, bet mes supraskime, kad e, neturėdami lėšų e, Europolo mokslininkai negali atlikti tyrimų praktikoje arti rinkos ir jie, pavyzdžiui, e, negali bendradarbiauti su viešosiomis institucijomis, kas turėtų būti visų mūsų interesas. Ir paskutinis dalykas, apie kurį aš norėčiau pakalbėti - biudžetas. Jūs labai gražiai kalbate apie 2 procentus. 2 procentai reiškia, kad bet kokiu atveju biudžetas jau bus padidintas ženkliai. Prieš 15 metų kalbėjome apie 50 milijonų biudžetą vienai kadencijai, o dabar jeigu e, bus teikiami 2 procentai nuo biudžeto, e, tai e, suma išeis žymiai didesnė. Ir aš labai tuo džiaugiuosi. ir kiek kalbėjomės apie biudžetą ir kitus su tuo susijusius klausimus, supratome, kad tarybos pozicija yra panaši į mūsų. Turime akcentuoti mokslinio tyrimų ir saugumo problemas. Ačiū. Možda buvo prašypana. Dabar profesor, profesorius Krasnodėpskio paprašysiu pasisakyti. Turiu klausimą šią temą. Tema, tiksliau, kurią jūs paminėjote savo pasisakymo pabaigoje. Kaip jūs teisingai pasakėte, yra labai svarbu atskirti mokslinius tyrimus gynybos tikslams ir Europos gynybos fondą. Ir taip pat turime atskirti e, Europos horizonto programą. O aš turiu kitokį klausimą. Ar jūs manote, kad praktiškai būtų įmanoma tokį skirtumą įgyvendinti? Nes akivaizdu, kad mes čia nekalbame apie klasikinius gynybos e, pramonės produktus, pavyzdžiui, tankus, bet, e, sakykime, kibernetinio saugumo klausimas. Kaip galėtumėm jį atskirti? Aš įsivaizduoju, kad daugelis mokslinių tyrimų atliktų Europos horizonto programai bus e, svarbus ir gynybos sektoriui. Ar jūs manote, kad ateityje praktiškai bus tą skirtumą įmanoma įgyvendinti? Kaip, kaip tą padarysime? Ar mes iš tiesų galime išlaikyti tą skirtumą? Man atrodo, kad e, parametrų e, paminėjimas buvo labai svarbus. Mes turime labai griežtai atskirti, pavyzdžiui, socialinį fondą, sanglautos fondą ir kitus pinigus. Kalbame apie klasikinius Europos tikslus. E, iš jų lėšos neturėtų būti perkeltos gynybos pramoniai. Bet kaip kalbame apie Europos horizontą, ypač e, naujas rytis tokias kaip kibernetinis saugumas, minėjote ir įtakos demok demokratiniams procesams Europoje, jie grėsmę atskirti čia tuos dalykus būtų sudėtinga. Šitokia hipotezė išdėstau, bet ką Jūs apie tai galvojat? Ačiū. Ačiū. Paul Rubikas. Ačiū visų pirma, E, turiu pasakyti, kad e, aptarėte daug klausimų ir tas klausimas labai svarbus. Grėsmių mastai didėja ir labai dinamiškai. Kaip žinote, Europos parlamente yra įkurtas vadinamasis STOA komitetas. Tai yra mokslinio technologijų alternatyvų vertinimo komitetas. Ir mes žinome jau dabar, kad uh, yra atliktos, atlikti tyrimai, pavyzdžiui, apie masinį stebėjimą arba algoritmų pritaikymą išsiaiškinant e, klaidingą informaciją. Tokios informacijos išsiaiškinimas yra labai svarbu, nes e, ta veikla tampa tarsi virusu, kuris labai greitai plinta. Ir kartais netrimti politikai pasitikė žurnalistais, uh, E, ir taip sukuria rimtų problemų. Pagrindinis klausimas yra toks. Jeigu dabar įgyvendinsime Euro, Europos horizonto programą, saugumo veikla turės atsispindėti ir duomenų nuosavybės srityje. Tiesa kita, kad jeigu turim kokį įtaisą, pavyzdžiui, prietaisą, tai nebūtinai mes esam tikri jos savininkai, nes gal 60 proslapių yra bendrųjų taisyklių. Jeigu įsidėgėt kokią programėlį, iš karto turite leisti, kad būtų naudojamas mikrofonas, kamera ir panašiai. Taigi su jūsų telefonu yra daroma daug dalykų, e, jums nesuteikiant jokios informacijos. Junktinėse Amerikos valstijose dabar prasidėjo uh, E, kitokios diskusijos. Universitete įsteigtas atskiras e, e, departamentas, kuris bando išsiaiškinti, kas kokius duomenis atsisiunčia, mano duomenis, jūsų duomenis. Ir paprastai, pavyzdžiui, yra gal žiūrima, kaip duomenys yra sujungti su atskiromis programėlėmis ir kaip jie paskui yra parduodami. Jeigu e, jums trūksta kokių telefono numerio ar elektroninių adresų, tai galbūt kažkas juos tiesiog išbraukė, ištrynė arba jums įtraukė kad ta, į tokio, kažką tokio, kas jums visai nepatinka. Man atrodo, kad tie žmonės, kurie. E, žmonės yra suinteresuoti duomenų apsaugą ir aš norėčiau sužinoti, koks algoritmas, algoritmas yra naudojamas su mano duomenimis. Ar yra kokia algoritmų žemėlapių sistema. Negalim sakyti, kad algoritmas yra prieinamas tik tai mažyčiam elitui, kuris veikia kažkur už ES ribų. Ar yra įmanoma, kad ir ES viduje būtų sukurta kokia plas, plataus masto sistema, atvirų mokslininkų sistema, kuri leistų žmonėms pasakyti, kas iš tiesų vyksta su jų prietaisais? Manau, kad tai būtų labai naudinga ir turime veikti kuo greičiau. Reikia skaidrumo šioje srityje ir reikia pasitikėjimo. Ačiū. Thank you very much, uh, colleague. Uh, was, yes, please, of course. Ačiū, kolegos. Tik vieną klausimą norėčiau pridurti, nes turiu galimybę. Man atrodo, kad mums būtų labai naudinga, jei galėtumėm sužinoti e, jūsų požiūrį apie kitų metų programą. Dabartiniai programai, pirmai programai buvo skirta 1,3 milijardų, dabar 1,7 milijardai. Jeigu pažiūrėtumėte naują komisijos pasiūlymą, e, tai pamatytumėt, kad e, parlamentui pasiūlius padidinimą, 2 e, maždaug milijardai būtų skirti tai programai. Aš nenoriu uh, užberti druskos ant žaizdos, bet jeigu 2 milijardus Europolui skirtumėm, tai ji taptų didžiausia policijos organizacija pasaulyje. Aišku, jos įgaliojimai yra riboti, tačiau po tų visų programų, kaip mes užsitikrinsime, kad e, jų rezultatai būtų prieartėtų prie realybės. Visuomet yra labai sunku sureaguoti ar suprasti, koks saugumo lygis yra reikalingas, bet, e, kaip aš jau sakiau, Europolas gauna 5-6 milijonus kibernetiniam saugumui. Kibernetinio saugumo centrui. O mokslinių tyrimų kibernetinio saugumo sričiai yra skiriama maždaug 80 milijardų. Kaip viską paversi praktiką? Kokia jūsų patirtis įgyvendinantas programas ir kokia jūsų ateities vizija? Much, um... Dėkuoju, kolega. Ir aš norėčiau vieną komentarą arba galbūt klausimą pridurti Europos saugumo tyrimų programa yra finansavusi dešimtis ar net šimtus pro, projektų pagal 7 ir 8 pagrindų programas, framework program. Ir labiausia remiamos programos buvo to dviejo panaudojimo technologijų programos saugumas ir, pavyzdžiui, padėti neįgaliesiems. Tai čia mes dvigubo naudojimo tokius projektus pavadinome dvigubo naudojimo projektais. Jei kalbame apie gynybos ir saugumo aspektų atskirimą, Tai galbūt e, čia galėtume kaip tik daugiau pagalvoti apie dviejo panaudojimo technologiją saugumo ir gynybos srityje. Nes e, tai būtų kaip ir nauja dvigubo naudojimo formulė. Ne iš civilinės, e, ne iš civilinio aspekto, bet iš gynybos ir saugumo. Tai būtų dviejopos technologijos saugumo gynybos Ir mums tai būtų geras sprendimas, nes yra abi priežastis. Kaip ir dvi svarbios priežastis ir saugumo, ir gynybos. Bent jau iš mano perspektyvos žiūrint, tai būtų visai graži naujo, tokia nauja formulė dviejo panaudojimo. Žodis jum. Dėkui už klausimus. yra kai kurie dalykai, kurie išaiškės, padarys, aiškė, pasidarys aiškesni per mūsų diskusijas ir ta idėja dėl klasterių išskirimo yra gera. Ir manau, čia dabar reikia tik pasižiūrėti, apie kokius projektus galėtume pagalvoti. O tas bendras darbas su jumis ir su kitomis suinteresuotomis pusėmis. Tai jūs puikiausiai žino dar geriau negu aš, reikia išsiaiškinti, kokie yra poreikiai. Tai, ką aš šiandien sakiau, tai yra mano asmeninė pozicija ir nieko be manęs neįpareigojanti. Aš maniau, kad tos rytis, kurias paminėjau, yra svarbios ir juose turime veikti. Bet yra ir kitos rytis, be tų mano minėtų sričių, kurios yra svarbios ir kurias galėtume irgi aptarti. Jūs vieną sritį išskyrėte, įvairiai ją pažvelgėte, tai yra parama agentūrom. Aš paminėjau agentūras, išskyriau agentūras ne tik didelės ir gerai žinomas, tokias kaip Europolas ar sienų ir pakrančio apsaugos mm, agentūra, bet ir kitas, kurias mes saugumo erdvėje sukūrėme ir kurias toliau kūrėme, ypač kibernetinio saugumo srityje, tai jos būtent turėtų didesnį vaidmenį vaidinti. Sprendžiant, kaip mes tuos tyrimus atliekame ar jos turi tada aktyviau dalyvauti, e, formuluojant, sprendžiant, kokios programos bus. Ar ir, ir kaip tada e, finansuojama visa tai bus. Tai iš tiesų, manau, reikalinga diskusija. Ir negalim sakyti, kad mūsų uh, saugumo agentūros badauja, nes negauna pakankamai lėšų. Ne, taip nėra. O diskusija paprastai diskusija su parlamentu baigėsi, kad būtent yra pasiekiamas geras sustarimas dėl tokių agentūrų finansavimo. Bet pasižiūrėkime, kaip tas agentūras galėtume labiau įtraukti į visą šį procesą į mokslinių tyrimų ir plėtros procesą. O ryšys tarp gynybos, saugumo ir civilinio aspekto irgi turėtų būti giliau panagrinėtas. Nelabai žinau, kokia čia bus išvada, bet čia turim pasižiūrėti į kibernetinį viso to aspektą ir tai siejasi su tais jūsų patiktais rimtais klausimais. Tai yra Horizontas Europa, programa yra EDF, yra skaitmeninės Europos fondas, o kai kalbame apie kibernetinį aspektą, tai regionų um, vystimosi fonde galima uh, lėšų naudoti, bet to vidaus saugumo lėšų galima naudoti ir integruotos sienų valdymo lėšų galima naudoti kibernetiniams dalykams. Taigi mes turime kažkaip pasitarti, pakalbėti, kaip iš vienos pusės užtikrinsime tų įvairių fondų tikslų sėkimą, o iš kitos pusės turėti tą bendrą koordinuotą požiūrį į tyrimus kibernetinio saugumo srityje. Nes čia kai kas persidengs. Persidengs civilinis aspektas, vidaus saugumas ir gynyba. Aš neturiu atsakymų į tuos klausimus Ir tą mes kartu visi, manau, spręsime. EDF ir Horizontas Europą. Tai manau, kad čia EDF turėtų į gynybos tyrimus koncentruotis. Ir dalis tų elementų yra susiję ir su kibernetiniu aspektu. O horizontas Europą, mano nuomonė turėtų paremti kibernetinio saugumo technologijas, taip pat pramoninius pajėgumus, pažiūrėti, kokios yra rizikos, kaip jas mažinti, kai kalbame apie naujas ir ateities skaitmeninės technologijas. Tai yra labai plati tema. Ir čia ne tik kalbame apie dabartinį visaip sujungtą pasaulį, kalbame apie dirbtinį intelektą, blokų grandinės ir kitus dalykus. Ir taip pat e, Horizontas Europa turėtų suvaidinti vaidmenį įgalindama žmonės ir, ir privatų, ir sektorių užtikrinti savo domenų apsaugą, taip pat ir internete. Ir visą tą galime horizontas Europą programoje daryti. Bet taip pat, kalbant apie kibernetinį saugumą, čia yra numatyta lėšų ir skaitmeninės Europos programoje. Ir aš tam pritariu, Marija Gabriel, mes čia vieningai e, pritarėme tam. Ir čia kalbame ne apie funkcijų kažkokį padalinimą, bet apie veiksmų seką, apie veiklos seką. Ir manau, kad Horizontas Europa turi susitelkti į tyrimus ir inovacijas, o pajėgumų vystimas, e, ėjimas į rinką ir mm, plėtra tai turėtų būti skaitmeninės, pagal skaitmeninės Europos programą daroma. O kai dirbama su vietos regionų valdžia, tai galbūt ir naudojant ir dirbant kartu su regionų plėtros fondu, o pavyzdžiui, kai kalbame apie bendrą darbą su Europorlu, tai vidaus saugumo fondu, o kai su pasienio tarnybomis, tai galbūt kartu su integruotų sienų valdymo fondu fondų. Taigi, kibernetiniam saugumui galima rasti įvairių finansavimo šaltinių, kai kalbame apie tą tokį bendrą darbą. E, fondai turi savo funkcijas, bet, pavyzdžiui, kibernetinio saugumo srityje kai kurie dalykai persidengia. Ir manau, kad čia mes turim pagalvoti, kaip viską geriausia galėtume, geriausia, protingiausia padaryti. Ir aš čia noriu pasakyti, kad aš tikrai ne, ne, nevengiu jum atsakinėti klausimus. Tiesiog noriu pasakyti, kad būtent taip dirbami kartu galėsime e, išvystyti savo kibernetinio saugumo pajėgumus, nes tą tikrai reikia daryti. Ir tuo būdu atspindėsime ar reaguosime į tą besikeičiantį grėsmių pobūdį. Tokia yra mano perspektyva, nežinau ar atsakiau į klausimus, bet aš taip matau e, situaciją ir norėčiau iš tiesų padėkoti jum už tą nuolatinę paramą, siekiant, kad iš tiesų šioje srityje tyrimai būtų deramai finansuojami, nes tai yra labai svarbu, kai kalbame apie tokias naujausias, moderniausias technologijas ar apie tradicinės e, sritis ir tradicinės technologijas, pavyzdžiui, sienų apsauga. Ir e, tie dalykai praktiškai yra reikalingi, nes turim žinoti, kaip elgtis su dronais ir atitinkamam grėsmėm ir problemom saugumo srityje, kurios dronai sukelia. Ir tai taip pat susiję ir su radikalizavimo problemų sprendimu, kai kalbame apie džihadistus ekstremistus arba ekstremistus ultradešniųjų ar ultrakairiųjų jėgų ekstremistus, tai visi tie dalykai yra labai svarbus, užtikrinant saugumą mūsų piliečiam. Uh, very, very much. uh, um... Kągi, e, ponas komisijos nary, labai jums Ačiū. Labai svarbu buvo pasvartyti apie vidaus santykius tarp skirtingų institucijų. Labai buvo įdomu išgirsti tokių minčių. Dar kažkas norėtų kažką pasakyti. Ponas Eiler. Tvarkoje gal liko penkias minutės. Aš norėčiau truputį atkreipti jūsų dėmesį į, į, į istoriją. E, ką, teisingai sakėte, kad <clears throat> tai labai įtikima, bet, bet kai mes čia konstatuojamoje dalyje kalbame apie daugiau dėmesio e, būtinybę skirti e, viešiesiems pirkimams, bet reikalas tas, kad tai remiasi konkurencijos teisė. Pagal PPO taisyklės prieš komerciniai pirkimai ES turi būti daroma ES. Jeigu egzistuoja mokslo tyrimo e, programa. Taigi reikia neužmiršti sąsajų su e, e, konkurencijos teisės aktais. Jeigu eina kalba apie mokslo tyrimo programą, tai reikia e, žinoti, kas gali atlikti e, viešuosius pirkimus. Ir, ir iš tiesų atsar, yra, buvo, techninių, buvo techninių priežasčių, dėl ko būtent mes taip suformulavome. Ir, ir dar vienas dalykas, na, aš, aš norėčiau būti tikras, kad jūs ir jūsų generalinis direktoratas e, atidžiai stebėtų dėrybas, uh, kur e, e, Europos e, komisija stengsis būti arbitro vietoje tarp tarybos ir Europos parlamento. Mes čia kalbame apie tarpusavę suderinamumą tarp civilinių ir karinių pajėgumų. Ir toliau kalbame apie technologijų plėtrą dvigubą panaudojimo technologijų srityje ir taip toliau. Galite įsivaizduoti, kaip sunku čia parlamente dėl šių dalykų buvo sutarti. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad grėsmių <clears throat> prigimtis tokia, kad kai įvyksta kibernetė ataka, sunku e, nuspręsti, ar tai e, karinės prigimties, civilinės prigimties, ar uh, E, nusikalstamo pasaulio prigimties yra tas išpolis. E, mes matome e, vis dažniau, kad komerciniams tikslams kibernetiniai nusikaltimai yra daromi. Ir, ir matome, kad yra kibernetiniai išpoliai prieš Europos institucijas ir uh, politinės partijas ir taip toliau. Tai e, tie žmonės, kurie labai norėjo atskirti civilinę ir karinę pusę, e, kaip tik e, buvo užsispyrę ir, ir norėjo, kad būtų paminėtas dvigubas panaudojimas. E, reikia pasakyti, kad e, ministrai atsakingi už mokslo tyrimus skirtingai žiūri į tai, negu kad Mm, gynybos ministrai. Todėl, e, atsižvelgiant į tuos labai sudėtingus pakeitimus, e, e, būtina pasirūpinti, kad jie nebūtų prarasti labai sudėtingose dėrybose nes e, tam tikrus dalykus labiau akcentuos būtent teisingumo ir vidaus reikalų ministrai, o ne e, ministrai atsakingi už mokslo tyrimus. Aš atkreipiu dėmesį, e, jūsų dėmesį į, į tikrovę, kai kalbu apie tą sisteminį dviejų sričių atskirimą. Man atrodo, Europos parlamentas yra nutiesęs kelią gana uh, realistiškam kompromisui. E, ne, aš negaliu prieštarauti niekam iš to, kas buvo pasakyta ir labai atidžiai pasižymėjau viską. Kągi, e, labai dėkoju Jums, e, komisijos nariai, man garbė paspausti Jums ranką, ačiū, kad atvykote ir padiskutavote su mumis. Mėly bičiuliai, nežinau, ar gera tai bus naujiena, ar bloga. Čia e, jūsų nuomonė man svarbiausia. Bet turiu pasakyti, kad e, rytojaus e, mūsų komiteto posėdis yra atšauktas. Nežinau, ar čia gera ar bloga naujiena. Taigi dabar 19 punktas. Kiti klausimai. Nėra kitų klausimų. Kiti posėdžiai. Vasario 18 po piet ir 19 nuo ryto Briuselyje. Posėdis baigtas.